Welcome to this uh, uh, employment committee meeting. Uh... Sveiki susirinkę užimtumo komiteto posėdį. Pirmininkės pranešimai. Vertimas yra visas kalbas išskyrus suomių, bulgarų ir kroatų. Antras darbo tvarkės punktas. Vykstantis, vykstančios tarp institucinės dėrybos įvyko trečiasis trilogas dėl IESS Pranešėjas yra Tomas Mecerič. E, susitikimas įvyko gegužės 16-ąją. Pasiekta pažangos dėl daugybės klausimų, taip pat ir deleguotųjų ir įgyvendinimo teisės aktų. nors dar lieka neišspręsti keli aspektai. Kitas trilogas įvyks Strasbūre, gegužės 31 dieną iš ryto. Toliau darbuotojų apsauga nuo rizikos e, susijusios su kancerogenais arba mutagenais darbe. Pirmas ir antras trilogas dėl šio pranešimo, kurio pranešėjas yra Claude Roland, vyko gegužės 17 ir 23. Buvo aptarti visi svarbiausi klausimai per trilogus ir padaryta pažanga techninių ekspertų susitikime šie klausimai bus aptarti birželio pradžioje. Da, tarp neįspręstų klausimų dar lieka dizelinas ir tas klausimas bus varstamas trečiajame til, triloge, kuris įvyks birželio 18-ąją. Toliau. Trišaliai dialogai dėl agentūrų, dėl ošos. Uh, pasiekta pažangos. Vyko keletas trišalio dialogo susitikimų, bet dar daug klausimų lieka neišspręsti ir kitas susitikimas vyks birželio penktąją. Ir dabar perinime prie trečiojo darbo tvarkės punkto. Noriu šiltai pasisveikti su ponais Dombrovskiu ir Tyson, kurie atėjo į mūsų posėdį ir turime galimybę pasikeisti nuomonėmis su jais pagal vykstantį struktūrinį dialogą su komisija. Pirmiausia, galimybė jums padaryti uh, trumpus prisistatymus, visų pirma komisijos pirmininko pavaduotojui Valdžiui Dombrovskijui, e, o paskui komisijos nariai Taisen. O po to turėsite galimybę užduoti klausimus ir pasidalinti savo pastebėjimais. Prašau, ponė Dombrovski, žodis jums. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, visų pirma noriu padėkoti už kvietimą dalyvauti struktūrinėme dialoge Mums lieka metai iki Europos parlamento rinkimų. Ir e, per rinkimus e, sulauksime įvertinimo, ko pasiekėme per šią kadenciją. Todėl turime sutelkti dėmesį į praktinius rezultatus, suintensyvinti politinės pastangas, įveikti visas e, liekančias kliūtis, kad užbaigtume pradėtus darbus kalbėsiu apie platesnį socialinį ekonominį kontekstą, kuriame vyksta darbas ir kaip e, vyksta darbas dėl socialinių teisių ramščio bei kaip pasiūlytas naujas pasiūlymų rinkinys komisijos padės užtikrinti e, labiau socialiai orientuotą Europą. Praėjusiais metais Europos ekonomika augo sparčiausiai po 2007-ųjų visose valstybėse narėse užregistruotas ekonomikos augimas ir manome, kad šiais metais BVP augimas ir e, išliks 2,8 procentų e, konstatuota pažanga darbo rinkoje, užimtumo lygis aukštesnis nei prieš krizę ir beveik sugrįžta į 2008 lygmenį. Ilgalaikis nedarbas ir jaunimo nedarbas mažėja, viešieji finansai, viešųjų finansų būklė ženkliai pagerėjo ir atsigauna investicijos. Mhm Tačiau išlieka sudėtingų e, klausimų. E, Dėl darbas ne visą dieną ir laikinas darbas e, dar paplitęs socialinė konvergencija turi paskatinti investicijas ypač į žmogiškai kapitalą, reformas, produktivumo didinimą ir atsakingą fiskalinę politiką. Kad taip vyktų, egzistuoja nustatytas procesas Europos semestras, kurio pagrindas yra ir socialinių teisų ramstis bei daugiametė finansavimo programa. Po Göteborgo vadovų susitikime padaryto pareiškimo praėjusį lapkritį komisija stiprina socialinių teisų ramšio tikslus, e, konvergencija ir stipri, visuomenės stiprinimas. Reikia siekti ne tik socialinės pažangos, tai labai svarbu ir siekiant konkurencingumą užtikrinti ateityje. Kaip žinote, šio ramščio gyvenimas yra bendros politinės atsakomybės rytis ES ir institucijų ir valstybių narių. Ir Europos parlamentas taip pat vaidina savo vaidmenį. Komisija e, ėmėsi jai patikėtų užduočių. Pavyzdžiui, gyventiname svarbiausias iniciatyvas dėl skaidrių ir prognozuojamų darbo sąlygų, e, prieigos prie socialinės apsaugos visiems bei Europos darbo agentūros steigimo. E, komisija tais, komisijos nariai taisina, bet tai netrukus papasakos. Be to, Europos semestras vadina labai svarbu vaidmenį gyventinant reformas ir siekiant socialinės ir ekonominės pažangos. Nuo šių metų E, tai apima ir Europos socialinių teisių ramsti. Aš nesi, nesileisiu į detalės, e, nes Europos semestrą svarstysime Birželio 28-ąją, 8-ąją bendrame susitikime su ekonomikos reikalų komitetu. ES fondai labai svarbus paremint e, konvergenciją. Gegužės 2-ąją komisijos nariai prieėmė pasiūlymą dėl kitos daugiametės finansavimo programos Ir kitą savaitę pasirodys pasiūlymas dėl konkrečių finansuotinų programų. E, e, pasiūlymai yra realūs, realistiški ir pragmatiški, atsižvelgiant į situaciją po to, kai Junktinė karalystė iš, išstos. Mes siūlome aišku dalykai dėl ateities biudžeto, jis turi būti paprastesnis ir aiškesnis. Taip pat reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp m, tradicinių ir naujų politinių prioritetų. Noriu pakalbėti apie du svarbiausius aspektus - parama konvergencijai ir investicija į žmonės. Visų pirma, pasiūlėme naują reformų paramos programą 20 milijardų eurų, kuri siūl, siūlis remti techninę kuri užtikris techninę paramą ir taip pat matyta parama valstybėms norinčiams įstoti į ES. Taip pat pristatėme naują Europos investicijų stabilizavimo funkciją. Ji turėtų išlaikyti e, investicijas, e, taip pat užtikrinti e, garantijas paskoloms ir susijusioms priemonėms. Taip pat norime investuoti į žmonės. Komisija čia siūlo naują visapusišką priemonę Europos socialinį fondą plus, kuriam siūloma skirti 100 milijardų eurų, daugiau nei 100 milijardų eurų tai susijęs su socialinės politikos sritimi. Nežiūrint apkarpimų sanglaudos politikai, ESF plus finansavimas sanglaudos srityje didėja nuo 23 iki 27 procentų. Taip pat daug dėmesio skir, skiriama jaunimui Erasmus Plus programais, dvigubais daugiau lėšų skirta 30 milijardų eurų, Europos solidarumo korpusui 2 milijardai bei tiksliniam fondui numatyta ESF e, finansų dalis. Komisija taip pat siūlo naują investicijų fondą, akcentuojant socialinius tikslus ir pasitelkiant globalizacijos padarinių sušvelninimo fondą. Sumažiname viršutinės ribas ir koregavimą apriepti jo, kad galėtume spręsti e, krizės darbo rinkoje. E, Tikimės, kad taip įveiksime suskaldytas priemonės, galėsime investuoti į žmonės ir e, paskatinti tvarų augimą. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad dabar laikas sutelkti dėmesį į rezultatus, praktinius rezultatus, kad mūsų darbas teisėkuros srityje ir finansų srityje būtų užbaigtas iki kitų parlamento rinkimų pagal komisijos įgaliojimus ir galite tikėtis, kad ir aš ir Marijan sieksime tų sustarimų įgyvendinimo, o dabar žodį suteiksiu Marijan. You, Valdys. Ačiū, Valdis. Pirmininkė, e, ponios ir ponai, gerbėmi parlamento nariai. Uh, Aišku, kad komisija, parlamentas siekia e, daugiau socialinės Europos ir mes pasiekėme nemažai. Mes jau kelis um, trilogus esame užbaigę dėl komandiruotų darbuotojų, energijos plus ir kitų. Ir iš tikrųjų yra galimybių kartu dirbti ir dėl labai jautrių politinių klausimų. Ir labai dėkoju parlamento pranešėjams, parlamento nariams už didžiulį darbą ir ryštą dirbti dirbti dėl šių klausimų. Taigi nedaug laiko liko iki kadencijos ir aš aptarsiu tas iniciatyvas, kurios dabar aptariamos kolegijoje. Tai yra socialinio saugumo koordinavimas visų pirma, tai yra prioritetinis klausimas mūsų trims institucijoms. Mūsų pasiūlymas yra parengti um, taisyklės dėl socialinės apsaugos koordinavimo ir tai atspindi šios komisijos didžiulį ryštą užtikrinti darbo jėgos judumą. Taryba turi patvirtinti bendrą požiūrį dėl dviejų likusių skyrių birželį ir mes turime tada iškart pradėti mm, tarp institucinės dėrybas, kurių tikslas būtų užbaigti darbą šio klausimu dar šioje jūsų kadencijoje. Toliau. Mano prioritetas, turiu pasakyti, visuomet buvo a, a, kovoti su a, nesaugiais aspektais darbo vietoje. Paminėčiau kancerogeninių medžiagų direktyvą, turime jau visą pagrindą dėl ant teatro, e, jau praeitą savaitę pradėtos trišalio dialogo diskusijos ir vakar vakare buvo dar vienas trišalio dialogo susitikimas sėkmingas, aš, man leista tai pasakyti, ir mes dabar labai atidžiai nagrinėjame jūsų pasiūlymus dėl dizel, dizelinių variklių išmetimų, verčių ir, ir mes turime atsižvelgti į naujausius mokslinius, naujas mokslinės žinias ir dėl viso to, kas yra susijęs su tarša iš dizelinių variklių. Toliau yra jungtinė derazal deklaracija ir esame pasiekę pažangos ar bent nusinėse dėrybose, bet reikia dabar stiprinti um, greitį jeigu norime susitarti dar Bulgarijai pirmininkaujant, aš žinau, kad parlamentas jau parodė mm, norą ir lankstumą, kad mūsų pozicijos suartėtų, aš tikiuosi, kad taryba sugebės tą patį padaryti ir tikrai tai bus labai naudinga. 80 milijonų Europos piliečių, kurie gyvena su negale, taip pat ir kompanijoms, kurios susiduria su vis labiau fragmentuota darbo rinka šią srityje. Dabar dėl ad, mm, ad, profesinės minė gyvenimo derinimo klausimą labai džiaugiuosi, kad jūs palaikote mūsų plačius užmojus. Uh, Mes nespėsime šios direktyvos patvirtinti per šio parlamento kadenciją. Aišku, kad e, pro, e, bet stengiamės profesinio asmeninio gyvenimo derinimas yra labai svarbus moteriams ir vyrams e, visoje Europoje, bet taip pat 300 milijardų eurų kas metų Europos ūkis praranda dėl to, kad nėra panaudojamas visas darbo rinkos potencialas ir tikrai labai svarbu yra susitarti, kaip galima greičiau dėl šio klausimo. Dabar dėl skaidrių ir numatomų, prognozuojamų darbo sąlygų, tai yra socialinio ramščio labai svarbi dalis ir aišku, kad tokiu būdu bus kovojama su mažų garantijų darbu, kas jūsų rezoliucijoje yra paminėta finansiniai ir tarybas rengėsi susitarti birželį. Aš tikiuosi, kad visos teisės aktų leidybos institucijos pasistengs, kad t, tas lausmės būtų patvirtintas iki 19 metų pavasario. Dabar dėl trišalio agentūrų. A, dirbame dėl pagrindinių taisyklių, dėl OŠA, ROFANT, CPFO. Ir aš tikiuosi, kad, bus, kad, kad tie reikalai pajudės į priekį, kad taryba bus susitarta ir bus laikomasi bendro požiūrio. Dabar Europos darbo birža, Kitas klausimas, kurį jūs varstysite dabar savo darbo atvarkėje, aš daugiau gal nieko ir nesakysiu, nes jūs aptarsite šios komisijos pasiūlymus. Toliau Europos socialinės apsaugos numerį, jūs raginate, kad būtų Europos socialinės apsaugos kortelė patvirtinta, kol kas mes dar nepateikėme m, mm, a, tokio pasiūlymo, nes mes galvojame, kad reikia viską labai teisingai sudėlioti. A, taip yra pasiūlymas dėl Europos socialinės apsaugos numerio, bet mes žinome, kad su tokiais mm, numeriais, kodais. Labai svarbu, kad būtų labai gerai viskas išanalizuota, visi techniniai sprendimai aptarti, kad būtų įvertinti, įvertintos išlaidos ir gauna, gautina nauda ir viskas tinkamai sudėliota. Taigi, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, noriu pasakyti dar kartą, kad dirbdami iš vien mes pasiekėme labai daug jau ir labai tikiuosi, kad mes visi pasistengsime ir šiuos mano aptartus likusius klausimus, kaip galima greičiau išspręsti ir užbaigti dar š, darbus šioje kadencijoje. Mes norime įrodyti Europos piliečiams, kad socialinė Europa yra realybė taip pat. Ir aš labai mielai aptarsiu dabar visus šios klausimus su jumis. And, uh, of... Labai ačiū Jums abiems ir galiu Jūs patikinti kad tikrai visi šio komiteto nariai labai daug dirba, stengiasi, kad užbaigtumėm kaip galima daugiau klausimų dar šią kadenciją. Ir dabar suteiksiu žodį koordinatoriams. Visų pirma, ponas David Kaza iš APP, prašom. President. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems, sveikinuosi visų pirma su komisijos nariais, pono Dombrovskiu, ponė Tyson, kurie atvyko šį rytą į mūsų posėdį, kad pasikalbėtumėm struktūrinio dialogo kontekste. Daug kas iš jūsų tikriausiai tikitės, kad aš kažką pasakysiu apie profesinės gyvenimo derinimą. Tačiau taip teisingai mes šiuo metu vis dar deriname kompromisą, deramės dėl jo ir um, todėl aš čia taip, na, nerizikuosiu per daug ir pasakysiu taip, kad tikiuosi, kad per artimiausias dienas pavyks susitarti dėl pačių sudėtingiausių aspektų. Bet turiu pasakyti, kad parlamentas yra jūsų pusėje, gerbiama komisarė Na, problema, man atrodo, bus su taryba ir mm, reikia tai, apie tai pagalvoti. Dabar dėl darbo jėgos judumo mano klausimas būtų toks. Europos audito rūmai, kaip žinote, šiuo metu pradžioje pateikė ataskaitą dėl darbo jėgos judumo Europos Sąjungoje. Taigi, mano klausimas būtų toks. Ar komisija kiek būtina imtis veiksmų dėl auditorumų rekomendacijų, tai yra, kad būtų padidinta informacija tarp Europos piliečių dėl įvairių priemonių, kurias jie gali panaudoti darbo jėgos judumo srityje, ar ketinate dirbti su valstybėmis narėmis, kad būtų pagerintas duomenų surinkimas ir e, naudojimas dėl darbo jėgos judumo ir taip pat dėl darbo jėgos vis, srities viso, visos pusiausviros ir taip pat dėl viso ES finansavimo darbo jėgos judumo srityje, ką galima panaudoti. Tai tokie būtų mano klausimai klausimai. Ačiū. Thank you, Ačiū ponui Kasa, Agnes Jongerijų, socialdemokratų frakcija. Ačiū pirmininkė. Mm, aš norėčiau pasakyti, kad e, specialiai atėjau į komiteto šį posėdį tam, kad išgirščiau būtent apie profesinio asmeninio gyvenimo derinimą daugiau informacijos. Gaila, bet na, nemalon, nemandagu galbūt taip sakyti. Tikrai man labai svarbu šis klausimas. Uh, Bet aišku, dabar tie klausimai sprendžiami kitam, kitų formatų. Taigi, dabar turiu kitus klausimus. Tuomet dėl tų klausimų, kur, kur, apie kuriuos jūs iš dalies užsiminėte ir apie kuriuos jūs neužsiminėte. Liko tik metai iki parlamento rinkimų, taigi laikas labai spaudžia ir turime kaip galima labiau stengtis, kad spėtumėm viską padaryti, ypač tai, kas yra mūsų komiteto kompetencijoje. Todėl norėčiau paklausti komisijos narės Taisen dėl socialinės apsaugos numerio. Jūs sakėte, kad reikia viską teisingai sudėlioti, taigi taip, teisingai tas pasirengimas tęsiasi. Tačiau kokių mes galėtumėm gauti iš jūsų garantijų dabar, kad e, iš tikrųjų tas pasiūlymas bus pateiktas dar šioje kadencijoje? tai yra sąžiningo judumo paketo dalis ir e, mus, aišku, šiek tiek nuliūdino tai, kad neradome šio pasiūlymo kovo mėnesį e, pateiktame pakete. Taigi, mes norime iš jūsų garantijų, kokiu garantijų galėtumėm gauti iš jūsų, kad tikrai pateiksite dar šioje kadencijoje tą pasiūlymą. Ir dar vienas dalykas, ko jūs nepaminėjote, tai yra vaiko garantijos. E, galbūt atsimenate Per pirmuosius klausimus komisijos socialdemokratai labai reikalavo, kad būtų vaiko garantijos. Buvo, yra tam tikri parengėmiai veiksmai ir mes norėtumėm šiek tiek daugiau aštrių dantų ir šioje srityje, dar šioje kadencijoje sulaukti. Uh, kada iš tikrųjų mes e, pasimokysim iš tų klaidų ir, ir, ir padarysime kažką ir vaiko garantijos rytyje. Ačiū, o dabar Ulrike Trebesijus, e CR vardu. Ja, vielen Dank, Vorsitzende. Sehr geehrte Kommissare, Herr Dombrovskis, Frau Theissen. Wir haben in Dėkoju, pirmininkė. Periode einige ambitionierte legislative Vorschläge der Kommission erhalten. Viele von diesen basieren Dėkoju, pirmininkė, mes gavome komisijos pasiūlymus ir tenai iš tikrųjų yra daug išsakyta įvairių ketinimų socialinių teisų srityje. Todėl norėčiau paklausti. Šiuo metu mes nagrinėjame duomenų apsaugos reglamentą ir žinome, kad tai yra labai sudėtingas dokumentas, jį nagrinėti yra labai sunku. Uh, Ir mes norime, kad šis teisės aktas iš tikrųjų būtų naudingas žmonėms, todėl jis negali būti pernelik sudėtingas. Ir norime, kad e, galiausiai būtų parinktas racionalus, protingas dokumentas. Ir matome, kad iš tikrųjų iniciatyvų pateikiama labai daug. Ir mūsų tarnyboms su visomis tomis iniciatyvomis susitvarkyti yra labai sunku. Tai galbūt e, buvo geriau pateikti mums visus tuos dokumentus anksčiau nes e, puiku, kai e, esama gerų ketinimų, bet vis dėlto manau, kad reikėjo išvalgti tai, kad mes turėjome baigti darbą iki e, savo kadencijos pabaigos. Europos socialinių teisių ramstis yra susijęs su daugybė įvairių pasiūlymų, kurie paveiks ir darbo rinką, ir direktyvą, su direktyva, pavyzdžiui, dėl skaidrių darbo sąlygų. Ir mums neužtenka tik tai gerų ketinimų. Mes norime realiai kažką paveikti, nes tai, kas siūloma dabar, nėra privaloma. Ar jums netrodo, kad dėl susiklošusios situacijos piliečiams gali susidaryti klaidingas įspūdis dėl to, ko mes siekiame. Pone Dlebajova ar Mara Šarbon? Ne, nėra. Tuomet žodžius tikimės guoja e atstovai. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu danų kalba. Dėkuoju Jums už Jūsų įžanginės kalbas. Ir aš norėčiau iškelti klausimą, kurio jūs dar neminėjote. Tai yra socialinis protokolas. Aš tikrai tikiuosi, kad jūs galėsite jį pakomentuoti. Socialinis protokolas yra skirtas tam, kad galima būtų suteikti įvairias galės darbuotojams įvairiuose sektoriuose. Ir darbuotojai seniai to reikalauja. Ir praeitų metų sausi Europos parlamentas taip pat pasakė, kad toks socialinės protokolas būtų reikalingas. Gal galėtumėt mums paaiškinti, ką jūs apie tai galvojate? Ar turite kokiu nors ketinimu šioje srityje, ar ketinate pateikti pasiūlymų dėl socialinio protokolo? Dar kitas dalykas - socialinis draudimas. Ar jūs galėtumėt mums pasakyti, kada jūs ketinate pasiūlyti, pateikti su socialiniu draudimu susijusi pasiūlymą? Jean Lambert, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo, kas buvo pasakyta da, da, apie dizelinius automobilius, nes akivaizdu, kad a, tai yra susijęs su įvairiais mūsų ūkio sektoriais ir konkrečiai su visuomenės sveikata ir mes tikrai norėtume, kad šias problemas būtų spręstos kuo skubiau. Aš norėčiau paklausti Jūs apie biudžetą ir daugiametę finansinę programą ir konkrečiai apie bendrų nuostatų reglamentą. Iš tos informacijos, kurią mes gauname, mums atrodo, kad nebus paisoma horizontalumo principo. Todėl aš džiaugiuosi tuo, ką Jūs pasakėte, dėl to, kad reikia laikytis įsipareigojimų dėl partnerystės su vyriausybėmis. Ir dėl to, ką Jūs sakėte apie horizontalumo principo taikymą, apie nediskriminavimą ir lygybę. Ir komisijos narė panetaisant trumpai paminėjo ir lyčių lygybę. Ir aš manau, kad lyčių lygybės ir apskritai nediskriminavimo principai yra nepaprastai svarbus. Tvarus, tvari plėtra taip pat yra svarbi tema, nes mes turime ruoštis ateičiai. Toliau, ar galima būtų tikėtis e, griežtesnių įsipareigojimų susijusių su būtinybė laikytis jungtinių tautų konvencijos dėl neįgaliųjų teisų ir apie tai, kaip tie įgaliojimai bus paremti pagal, nau, pagal daugiametę finansinę programą. ANF ir e FDD frakcijų atstovų nematau salėje. Taigi galime sutikti dabar žodį komisijos nariams ir pato daug kas užsirašė į kalbėtojų sąrašą. Bet pirmiausia, mes suteiksime galimybę mūsų svečiams sureaguoti į tai, ką pasakė kolegos. Taigi prašau, ponė Dombrovski. Gerbėmiai komiteto nariai, dėkuoju Jums už klausimus. Aš kalbėsiu daugiausia apie horizontaliuosius klausimus ir po to Marijan gal galės atsakyti į klausimus apie konkrečius pasiūlymus. Toliau, darbo jėgos judumas ES. Šiuo metu mes vertiname, nagrinėjame teismo rekomendacijas ir Jūs tikriausiai pastebėjote, kad darbo jėgos judumas užima svarbę vietą mūsų darbo atvarkėje. Mes pateikėme pasiūlymą dėl e, darbo e, agentūros ir ji bus pirmiausia skirta tam, kad galima būtų spręsti tarp valstybinius klausimus. Tai yra reikalinga, ypač atsižvelgiant tai, kad mes taip pat turime ir darbuotojų komandiravimo direktyvą ir kitus pasiūlymus. Mes norime užtikrinti, kad sąžiningas, teisingas darbo jėgos judumas būtų užtikrintas ir ši tema ir toliau išliks e, svarbioje vietoje mūsų darbo atvarkėje. Toliau klausimai apie socialinį ramstį ir socialinio ramšio principus. Ir tai kokių, kokias teisėkros tai iniciatyvas mes ketiname pasiūlyti šiame kontekste. Kai, socialin, kai buvo paskelbta apie socialinio ramščio kūrimą Getenburgė, mes tuomet labai aiškiai pasakėme, kad, kad e, socialinio ramščio deklaracija, ir tik tai ir buvo deklaracija, joje buvo išsakyti mūsų ketinimai šioje srityje. Bet mes e, be abejo neketiname apleisti šių principų ir ketiname pateikti konkrečius teisėkuros pasiūlymus, pagristus tais. Uh, principais, pavyzdžiui, draud, e, e, socialinė apsauga skirta visiems, e, socialinių teisų užtikrinimas. Visi šie pasiūlymai bus pateikti, atsižvelgiant į mūsų įsipareigojimus pagal tą socialinį ramstį. Toliau, jūs minėjote, kad teisėkoros pasiūlymų teikiama daug ir kad ne viską gal spėsite išnagrinėti iki kadencijos pabaigos. Taip, gal taip iš tikrųjų ir yra. Ir mes komisijoje kartais kalbame, kad akivaizdu, kad po gegužės mėnesio po gegužės kad gegužės mėnesį mes ketiname pateikti daug įvairių pasiūlymų, kur, ir tai, e, kurie mes tikimės galės būti išnagrinėti iki kadencijos pabaigos. Nes mes suprantame, kad jūsų kadencija, e, mūsų kadencija artėja pabaigos link, bet vis, dar, vis tiek dar liko metai. Todėl aš norėčiau, kad e, mes nuo kito mėnesio pradžios daugiau dėmesio skirtume uh, jau pateiktiems pasiūlymams, o ne tiems, kurie gali būti pateikti ateityje. Toliau daugiametė finansinė programa ir bendrųjų nuostatų reglamentas. Dirbame šiais klausimais. Aš nemanau, kad bus pakenkta horizontaliems principams Mes e, kaip tik e, bandome geriau susijęti tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, struktūrinės reformas su Europos semestru ir taip pat e, da, supaprastinti tam tikrus administracinius reikalavimus tam, kad projektus galima būtų gyvendinti lengviau, paprasčiau. Ir tikimės, kad galiausiai uh, turėsime subalansuotą pasiūlymą. kancerogenų ir dizelinio kūro taršalus. Jums yra žinoma, kad šiuo metu vyksta direktyvos dėl kancerogeninių medžiagų darbo vietoje peržiūra. Ir e, kol kas mes neturime pakankamai duomenų tam, kad galėtume į šios direktyvos taikymo sritį įtraukti uh, e, dizelino, uh, dizelinio kūro, į, uh, su dizeliniu kūru susijusius varias medžiagas, bet tyrimas vyksta ir pažiūrėsime, kokie bus jo rezultatai. Dėkoju, dėkoju už klausimus. dėl darbo judumo. A, jums leidus, aš norėčiau kalbėti savo gimtają kalbą. Europos parlamente visuomet galime naudotis vertimu, todėl tuo labai džiaugiuosi. Dėkoju už jūsų supratimą. Taigi, darbo judumas ir darbo agentūra Mes be abejo um, norime atsižvelgti Teisingumo teismo uh, pastabas. Teisingumo teismas uh, paskelbė savo sprendimą prieš mums paskelbent savai, savo pasiūlymą dėl darbo agentūros. Dėl EOS Mes tikimės, kad e, ši sistema e, suteiks galimybę žmonėms susipažinti savo teisėmis ir sužinoti apie naujas judumo galimybės. Ta galiu patvirtinti. Toliau, socialinė, socialinis draudimas ir socialinio draudimo numeris. Na, panašu, kad čia viskas užtruks šiek tiek ilgiau, nei buvo tikėtasi pradžioje. Iš pradžių, kai mes patikėme tą pasiūlymą, mes e, kalbėjome apie tai, kad va, ta sistema turi būti taip parengta, kad tai tikrai gerai veiktų ir mums reikia surinkti papildomai e, įvairių techninių duomenų. Be to mes galvojame apie tai, e, ar mes turėtume kurti tokią sistemą pateikdami pasiūlymą dėl teisės akto, arba panaudoti kokį kitą modelį. Taigi, visus šios dalykus turėsime įvertinti prieš pateikdami jums konkretų praktišką pasiūlymą. Taigi, mums reikia dar gerai išnagrinėti šią situa e, dabartinę situaciją. Taigi, socialinio draudimo numeris tai, tai yra klausimas, e, kuris neišnyko iš mūsų darbo atvarkės, mes dar vis jį nagrinėjame bet e, norime e, viską gerai išnagrinėti tam, kad ši sistema tikrai labai gerai veiktų. Reikia vaizdu, kad ta sistema turės būti elektroninė. Kancerogenai ir dizelinas. Trišalės darybos e, tęsiasi ir mes vis dar laukiame, kol bus pateikta techninio komiteto nuomonė Vokietijoje, Austrijoje ir kitose valstybėse narėse mokslininkai paskelbė savo išvadas ir ten buvo priimti tam tikri sprendimai. Ir be abejo, mes juos atsižvelgsime per trišalės dėrybas. Jei Europos parlamentui pavyktų įtikinti tarybą kad tai yra reikalinga, mes be abejo iš karto pateiksime pasiūlymą. Ir ne, tikiuosi, kad mums pavyktų viską spręsti. Bet vyksta trišalės dėrybos ir tenai viskas priklauso nuo dviejų teisėkuros institucijų, kurios, tikiuosi, elgsis geranoriškai ir atsižvelgsim į naujausius mokslinio tyrimų duomenys. Toliau, Junktinių tautų konvencija dėl neįgaliųjų teisų. Kol kas mes neturime naujų pasiūlymų susijusių su šia konvencija, tačiau galiu pasakyti, kad mes tikrai šiuo metu labai aktyviai rengiame prieinamumo aktą, kuris e, rengiamas atsižvelgiant į Junktinių tautų konvenciją dėl neįgaliųjų teisų. Ir, kaip aš sakiau savo žanginėje e, kalboje, mes tikimės, kad tas dokumentas tikrai bus naudingas 18 milijonų žmonių, kurie turi negalę. E, be to, žinome, kad visuomenė sensta, tai reiškia, kad žmonių turinčių įvairią negalę tik tai daugės ateityje. Pasiūlymų kokybė. Tai mums labai rūpi ir mes tikrai e, darome viską, kad užtikrintume, kad visi laikytųsi visų teisės aktų, visų galiojančių taisyklių. Nuolat apie tai galvojame. Toliau norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė da, e, e, ponas Dombrovskis, mūsų vicepirmininkas. Taip, iš tikrųjų, dar liko metai. Mes turime savo darbo programą, turime pagal ją dirbti Ir nenorime būti dideli dideliuose, ne tik norime būti dideli dideliuose dalykuose ir maži mažios, e, mažuose, bet na, turime taip pat e, įgyvendinti visus parengtus savo planus. Taigi turime dar visus metus, turime dirbti pagal nustatytą planą Ir aš žinau, kad Europos parlamentas paprastai dirba iki pat pat savo kadencijos pabaigos labai intensyviai. Aš tikiuosi, kad mums pavyks dar viską įspręsti. Vaiko garantija. 2016 m. balandžio mėnesį buvo pateiktas dokumentas ir buvo kalbama apie veiksmus vietos nacionalinių ir ES lygmenimis. Jei jūs paskaitytumėt tą dokumentą, pamatytumėt, kad jame yra pateiktos konkrečios rekomendacijos. Ir beje, buvo pateiktos papildomos rekomendacijos vakar. Ir tos rekomendacijos yra susijusios su vaikų priežiūra. Be to norėčiau Jums priminti, kad komisija ketina įgyvendinti bandomąjį projektą, kuris kaip tik yra pagrystas su Europos parlamento pasiūlymu dėl vaiko garantijos. Tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus. Dėkuoju. Ačiū. Žinau, kad jūs, ponia Taisen, pasiliksite, bet ponas Dombrovskis turi išeiti. Ačiū už tai, kad dalyvavote bent jau pirmoje komiteto posėdžio dalyje. Ir galbūt e, kitus klausimus jums E, perduosime. Jūs sakėte, kad e, jums svarbiausia pasiekti konkrečių rezultatų. Jų ir lauksime. Ačiū už tai, kad atėjote. Noriu suteikti žodį kitiems nariams, kurie paprašė žodžio. Pone Pirinski, jūs pirmasis mano norinčių pasisakyti sąraše. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas buvo skirtas vicepirmininkui Dombrovskijui bet nenoriu sutrukdyti jam išeidinėti. Todėl suteiksiu galimybę komisijos nariai Taisen atkreipti jo dėmesį į tai, kad aš perdosiu klaus, savo klausimą raštu, nes manau, kad tas klausimas priskirtinas jo atsakomybės ryčiai. Tai susijęs su socialiniu dialogu, socialinė partnerystė ir kolektyvinėmis sutartimis. Vicepirmininkas ir komisijos narė kalbėdami pabrėžė, kaip svarbu stiprinti socialinę Europą, visus jos aspektus, bei minėjo Europos socialinių teisų ramsti. Norėčiau paminėti šeštąją teisę ir aštuntąją teisę. Šeštoji teisė susijusi su atlyginimais. Ten pasakytina, kad darbuotojai turi teisę į, į tinkamus deramus atlyginimus ir uh, galimybę oriai gyventi ir kad tai susijęs su įsitvirtinomis teisėmis ir tai susijęs su socialiniu partneriu autonomija. Aštuntoji teisė apie darbuotojų dalyv... dėl darbuotojų dalyvavimo teigia, kad darbuotojai raginami dalyvauti kolektyvinėse darybose ir kolektyvinių sutarčių sudarime, kai tai aktualu, taip pat užtikrinant jų teisų autonomiją. Tai susijęs su 20-uoju konstatuojamųjų punktu, kur labai aiškiai pasakyta, kad socialinis dialogas vaidina svarbiausią vaidmenį sustiprinant e, socialinės teisės ir gilinant e, tvarų ir įtraukų augimą. Socialiniai partneriai vaidina svarbu vaidmenį, kuriant šį ramstį, gyvendinant jį, ypač kalbant apie jų autonomiją ir galimybę dalyvauti kolektyviniuose susitarimuose, teisę į kolektyvinius susitarimus ir kolektyvinės dėrybas. Mums rengiantis struktūriniam dialogui e, pasiūlymų sąrašo pabaigoje buvo tokia tema, kurią pasiūlė kolegos. Jie ragina komisiją nutraukti griežto taupimo priemonės ir siekti atkurti kolektyvinių sutarčių sistemą. Todėl mano klausimas vicepirmininkai būtų toks, ar jis mano, kad yra būtina atkurti kolektyvinių sutarčių e, sistemą, nes žinome, kad po 2008 metų krizės kolektyvinės sutartis. E, nukentėjo, jos nyksta. Pasakmes joms buvo pražutingos, nes nukentėjo uh, sažiningumo, teisingumo aspektas, uh, nustatant atlyginimus, indeksuojant atlyginimus ir dėl to išaugo neligybė. O neligybė, man atrodo, yra pagrindinis iššūkis ES ateities projektui. Taigi, trumpai tariant, manau, kad vicepirmininkas Dombrovskis, kurių, kurio e, įgaliojimus rytis yra socialinė partnerystė, pra, praleido galimybę informuoti mūsų komitetą apie tai, kaip jo nuomonė galima sustiprinti socialinės partnerystės, nes tai yra esminis procesas kurio dėka E, socialinių teisių ramstis galėtų tapti realybę. Jis kalbėjo apie socialinės, teisės akt, socialinės srities teisės aktus, kad jis taptų realybę. Tačiau 14 punkte, dėl kurio vyko karštos diskusijos su taryba, sakoma, kad siekiant tų, užtikrinti tų teisių įgyvendinimą juridiniu požiūriu reikia visų pirma parengti tikslinės priemonės tam arba teisės aktus. Noriu pabrėžti tą žodį priemonės, o priemonės yra komisijos ir valstybių narių prerogatyva. Ir aiškiai šiuo atveju komisijai tenka vadovaujantis vaidmuo, e, užtikrinant įgyvendinimą. Kaip jau sakiau, perduosiu klausimą raštu vicepirmininkui. Ir manau, kad akcentuodamas sieki užtikrinti konvergenciją, kalbėdamas apie Europos semestrą ir neužsimindamas apie socialinį dialogą ir kolektyvinės sutartis ir susijusius iššūkius, sakyčiau, tai yra pagrindinis e, pasirinkto požiūrio trūkumas, noriu atkreipti komisijos vicepirmininkoje tai ir komisijos dėmesį. Uh, Daugiau apie tai nekalbėsiu, bet, pavyzdžiui, minint daugiametę finansavimo programą ir ESF, minint, kad tai yra didelis pasiekimas, na, tenka tuo suabejoti. Mūsų pasiūlymuose dėl struktūrinio dialogo mes akcentuojame, kad būtina išlaikyti specializuotas atskirų fondų funkcijas, žinoma, vengiant dubliavimo ir suskaldimo, bet nepamiršti svarbiausių funkcijų, pavyzdžiui, paramos e, vargingiausiai gyvenantiems, skurstantiems, badaujantiems, kurie gyvena e, didelėme skurde. Ir įtraukianti visą tai omnibus fondą, man atrodo, kad tokiu būdu iškyla grėsmė toms svarbiausioms funkcijoms. Ačiū už tai, kad išklausėte mane. Pirminkė, ačiū. Man atrodo, kad tai iš tikrųjų jūsų sritis, ponia Taisen, kolektyvinės sutartis, galbūt pabandytumėt atsakyti, nes ponas Dambrovskis jau išėjo. Nes šie klausimai jums tikrai labai artimi. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Pabandysiu pateikti atsakymą, bet žinoma, perduokite savo klausimą vicepirmininkui apie socialinius partnerius. Turiu pasakyti, kad mūsų komisija ir visi komisijoje labai rimtai imasi vaidmens šioje srityje. Ir tai yra iš tikrųjų mūsų politikos esmė. Per pirmuosius savo darbo metus E, paskelbėme naują požiūrį į socialinį dialogą, nes mes taip pat pastebėjome, kad po krizės socialinis dialogas niekur, net ir senosiuose valstybėse narėse nebuvo geros būklės, todėl nusprendėme, kad reikia kažką daryti ir būtent todėl ėmėmės ir įgyvendinti tas priemonės, ėmėmės veiksmų Europos mastu, pareikalavimą valstybių narių imtis veiksmų ir suteikti galės socialiniams partneriams. Ką darome Europos mastu? Rengėme trišalius socialinius vadovų susitikimus, ponia Ulfskok ten dalyvavo kaip parlamento nariai ir galiu pasakyti, kad per šią kadenciją kai kas pasikeitė, prasidėjo tikrosios socialinių partnerių dėrybos ir, ir tai, kas vyksta, neapsiriboja vien mandagių apsikeitimų raštais. Vyksta darbas, tikros diskusijos yra bendra darbo tvarkė, visi dalyvauja. Taip pat vyksta makroekonominis dialogas su socialiniais partneriais. Pažadėjome, kad e, to imsimės ir tai darome, iš socialinių partnerių skundų nesulaukėme tarėmės su socialiniais partneriais dėl svarbiausių teisės aktų pasiūlymo energetikos ir kitose sritise, nes tai tiesiog atsiliepia dirbantiesiems ir žmonėms bendrai. Todėl su jais konsultuojamės iš anksto, svarbiausiais klausimais ir, žinoma, socialiniais klausimais. Mes įtraukėme socialinius partnerius į semestrą daug geriau nei anksčiau teikiame informaciją ir konsultuojame su partneriais Europos mastu prieš paskelbdami metinę augimo apžvalgą. Jie dalyvauja visose kitose etapuose, nuolatos su jais susitinkame. Be to, prieš parengdami e, šalims skirtas ataskaitas konsultuojamės su socialiniais partneriais šalise. Tai tiesiogiai daro komisijos nariai arba pareigūnai atsakingi už semestrą ir tokie pareigūnai dirba kiekvienoje atstovybėje valstybėse narėse. Taip pat šalims skirtose rekomendacijose, šalių ataskaitose raginame, prašome valstybių narių skatinti socialinį dialogą. Aš žinau, kad dvi valstybės narės sulaukė rekomendacijų šalims skirtose rekomendacijose geriau dirbti su socialiniais partneriais, kurti geresnį institucinį pagrindą. Apie nacionalinį lygį jau kalbėjau, mes stebime, kokia yra padėtis per semestro procesus, gebėjimų kūrimas. Mes remiame socialinių partnerių gebėjimus, stiprinimą, uh, ir per kitą daugia metę finansavimo programą numatome erdvės tolesniems veiksmams šioje srityje. Taip pat e, tos papildomos tarnybos paslaugos, kurias minėjo vicepirmininkas, gali būti panaudojamos gebėjim, socialinių partnerių gebėjimų stiprinimui. Tai tikrai šios komisijos e, viena svarbiausių užduočių pasakėme, kad tai bus savo kadencijos pradžioje ir taip ir dirbame. Todėl mane šiek tiek stebina dabar išgirsti šiuos komentarus, nes negaliu niekur jų priskirti. Bet žinoma, viską galima tobulinti. Ir padėti valstybėse narėse galima tobulinti tą ir raginame jas daryti. Komisija stebi darbą čia ir labai rimtai imasi šių užduočių. Dėl ESF plus kitą savaitę pateiksime konkrečius pasiūlymus dėl ESF reglamento ir iš tikrųjų pasirinkome ESF plus variantą. E, čia aš atsakinga, nes raginau kolegas taip pasirinkti, nes manau, kad taip turėsime galimybę geriau, geriau investuoti į žmonės, į žmogiškoj kapitalą plačiausia to žodžio prasme. Bet tai nereiškia, kad nebus lėšų vargingiausiai gyvenantiems. Pasiūlymai pasirodys ir galėsime po to juos svarstyti bet tai nėra omnibus pasiūlymas, kur bus apriepta viskas. Mes kovojame dėl lėšų šiai sričiai, iš anglaudos srities. Tų lėšų reikia, sprendžiama ne tik konvergencijos problemas Europoje, yra ir kitų problemų. Turime tęsti darbą, pasitelkti Europos socialinio fondo lėšas ir investuoti į įgūdžius. O čia problema visur Europoje. Todėl turime investuoti geriausiai e, Europoje. Ačiū, ponas Pavel, dviems minutėms toliau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, ačiū už jūsų laiką ir atsakymus. Turiu keletą klausimų. Keletą temų. E, socialinio draudimo sistemų koordinavimas, darybos dėl, dėl jų vyksta, bet e, mane neramina, ar šeimų pašalpų indeksavimas bus patvirtintas Europos lygmenių. Ir pavyzdžiui, Austrija nuo Liepos pirmosios e, perimanti pirmininkavimą Europos Sąjungos Europos Sąjungoje, kai, kai kalbame apie E, vienodą atlyginimą už vienodą darbą, turėtume kalbėti ir apie vienodas pašalpas e, tose pačiose situacijose. Ir noriu paklausti, kokiu priemonių komisija imasi. Kalbėjote apie kai kurių valstybių narių teisės aktus, pagal kuriuos diskriminuojami kai kurie darbuotojai, mano nuomonė. Taip pat noriu atitarti tai, ką sakė mūsų frakcijos atstovė ponė Agnes dėl socialinio draudimo kortelės. Svarbu, kad šį klausimą išspręstume per šią kadenciją, nes manau, kad laukti negalime. Tai yra prioritetas ir imdamėsi šio klausimo galime išspręsti kai kurios klausimus. Manau, kad turime viską sutvarkyti tinkamai ir padaryti viską, kad, dar, kad darybos baigtųsi per šią kadenciją ir būtų galima uh, E, pradėti gyvendinimą, nes tai susijęs su labai svarbiais klausimais Europoje. Galiausiai, žinau, kad dar turiu dešimtį sekundžių, esu nusivylęs dėl to, kad Erasmus Plus programai lėšos padvigubintos, tik padvigubintos. Aš kovočiu už tai, kad būtų trigubai padvigubintas, pa, patrigubintas finansavimas, kaip parlamentas prašo. Ir aš tikiuosi, kad tokį siūlymą jūs paremsite. Ačiū. Ačiū, ponas Man. Ačiū, ponė pirmininkė. Turime dvi minutės. Ponas Pirinski, kurį tikrai labai gerbiu, nuėjo šiek tiek per, per, per ilgai kalbėjo, jam buvo skirta daugiau nei šešios minutės. Tai tikrai ilgoka. Norėčiau paminėti darbuotojų komandiravimo direktyvą. Girdėjome, kad Ji bus svarstama birželio, ne birželio mėnesį, bet kitą mėnesį. Bet kitą savaitę užimtumo komitete balsuojant 38 balsavo už ir 14 prieš. Manau, kad reikėtų pritarti trišalio dialogo dėrybų e, išvadoms. Tai yra labai svarbu. Daugelis mūsų tikrai kol kas nesame įsitikinę įtikinti rezultato. Pavyzdžiui, Prancūzijoje komandiru, komandiruotės į Prancūziją taps labai sudėtingos, nes visus dokumentus reiks e, pateikti iš anksto. Jeigu to nepadarysi, numatytos sankcijos ir baudos. Viskas taps labai sudėtinga. Tai numatyta. Mes viską labai kruopšiai peržiūrėjome, tačiau to nepastebėjome. Numatyta aštuonių galimybė taikyti reikalauti 8 dienų e, išlygos. Sulaukėme raštų iš mažų ir vidutinių įmonių. J jos teigia, kad to negalima daryti. Tai, tai tiesiog yra įprastinės standartinės komandiruotės. Negalima tokiu būdu apeiti komandiruotųjų e, asmenų direktyvos. Galbūt reikėtų tai ir paminėti. Dar vienas dalykas. Erasmus Plus programa. Tikrai reikia pažangos šioje srityje. Mėla Marijan, tai, tai Europos kokybės etiketė, žyma. Žmonės turi tai matyti ir, ir tokiu būdu suvokti, kad tokiu, taip mes išsaugome daugiau Europos, pasiūlome daugiau Europos. Ponas Carianopulus. Apie kokią socialinę Europą kalbame? Pakalbėkime apie Graikiją kaip pavyzdį. Vakar rytą premjeras Cipras parlamente džiaugiasi šventi ir sakė, kad rūpiučio 18-ąją Graikijai nustos galioti memorandumas ir ji nebebus prižiūrima institucijų. Ar tikrai taip, ponia Taisen? Kaip žinote, vakar Graikijos vyriausybė paskelbė apie susitarimą. Ir, ir komisija taip pat paskelbė kai ką, bet komisija numato naujas priemonės 18, 19, 20, 23 daugiamečiai įsipareigojimai po memorandumo, kurie niekada nesibaigs. Ne tik bus išlaikytos dabartinės priemonės, bet ir numatytos naujos priemonės be jokio darbų tvarkaraščio dar vienas Graikijos vyriausybės įsipareigojimas, kuris, kuriam e, reikės institucijų patvirtinimo. Toliau. 3,5 procentų e, perviršis viešuosiuose finansuose buvo minėtas, kalbant apie ateitį. Ir tas per, ta, ta perviršį turės finansuoti mokesčiai. Kada bus sumažintas verslo apmokestinimas? E, Kas finansuos tą mokesčių didinimą? Aš kalbu apie priemonės, kurios nukreiptos prieš skurdžiausius. Ir numatyta, kad tai bus įgyventa ne 20-aisiais, o 19-aisiais. Toliau privatizavimo programa. Pone Taisen, vandens e, tiekimas bei kitos komunalinės paslaugos Atenuose ir Salonikuose. Pagal memorandumą kai kurie įsipareigojimai e, atšaukti, nu, numatyta galimybė grįžti prie kolektyvinių susitarimų, bet su viena sąlyga. Jei įmonės e, padaro didžiulį pelną, tuo atveju to, to, tie reikalavimai nebegalioja. E, O komisijos tekste kalbama apie šią, šias priemonės be jokių apribojimų laikė numatoma. E, dar kartą apkarpyti pensijas. Pensijos Graikijoje buvo apkarpytos 17 kartų. Dar po rūpiučio 18 jos bus apkarpytos. Turiu klausimą. Ar kas nors pasikeis po 2018 Graikijoje ar ne? Tai aš norėčiau sužinoti ponas Eduard Martin. Ačiū. Iš tikrųjų, labai gerai ištarėte mano pavardę. E, bandymai skelbti likus metams iki kadencijos pabaigos, kad komisija nori paskatinti socialinės priemonės. Na, tai taktikos dalykas ir tuo pat metu reikia parodyti, ko ieškome, ko siekiame bet aš manau, kad reikia svarbiau pa, pa, pateikti koky, kiekybi, kokybiškus tekstus, o ne daug jų. Noriu pasipiktinti Europos komisijos iniciatyvą dėl privataus ir profesinio gyvenimo derinimo. Noriu pasipiktinti valstybių narių e, veidmainystę. Mane piktina tai, kad mano šalis yra viena iš tų, kur, tokių tų šalių grupės lyderė, tai besielgiančių. Tikrai neužtikrinama, neužtikrinama vyrų ir moterų lygybė, nekalbant apie rūpybą vaikais. Bet aš noriu pasakyti, kad mes tikrai nepamiršime šio klausimo. Noriu e, kalbėti apie teisingą, sąžiningą e, persitvarkymą ir apie socialinių partnerių vaidmenį galbūt tai ne, ne jūsų įgaliojimų sritis, bet mes norėtume, kad tai būtų susiję, kad kalbant apie tai būtų e, steigiami valdysenos komitetai su, su vietos partneriais, bet komisija pasipriešino tam siūlymui. Komisija e, teisingo persitvarkymo fondą paverti įgyvendinimo fondu kokį vaidmenį jūs suteikėte socialiniams partneriams. Aš už energetinį virsmą, bet negalite e, Le Lenkų, pavyzdžiui, šachtininkams pasakyti, kad uždarysime jūsų šachtas ir žiūrėsime, kas bus, palauksime, kad viskas pasikeistų. Prieš taip pasielgiant, prieš žengiant šį, šį žingsnį reikia e, pasirūpinti alternatyvę veiklą. Dar vienas dalykas - jungtinių valstybių krizė E, vyksta darybos dėl užsienio investicijų, bet aš norėčiau susipažinti su komisijos pozicija, tarybos pozicija. Taip, taip pat žinau, kad kai kurie parlamento nariai nenori jokių apribojimų. Ir Kinija tikrai ateis ir lab, a, bandys labai daug investuoti į, aukš, į šiuolaikinės technologijas, kitas rytis mes labai prarasime, nes mes nebekontroliuosime šios ryties. Dar vienas dalykas. Jūsų pasakyti žodžiai, kalbėdami apie, kalbėdama apie vyrų ir moterų lygybę, jūs sakėte, kad norite, kad jūs norėtumėte, kad visi laikytųsi šių nuostatų. Uh, O aš norėčiau, kad jūs pasakytumėte, kad aš reikalausiu, kad būtų laikomas tų nuostatų. Nes jeigu reikalausite, tai reiškia, kad imsitės ir priemonių sankcijų. Man neprimtina, kad jūs kalbate tik tai apie norą, o ne reikalavimą. Pas Balas. Oui, merci, madame euh, la commissaire. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju komisijos nariai, kad jie atvyko pas mus. Uh, diskusijoms. Gaila, kad aš negirdėjau diskusijų pradžios, kur panas Dombrovskis dalyvavo, aš šiek tiek dėja pavėlavau. Mm, bet aš norėčiau paklausti jūsų dėl dviejų dalykų. Visų pirma, tai yra socialinio draudimo numeris. Aš asmeniškai remiu tą idėją, manau, kad tai yra labai svarbu. Uh, Manau, kad, mm, kaip ir panas Paltikas sakė, mes, socialdemokratai, remiame tą Europos socialinio draudimo kortelės idėją, nes iš tikrųjų matome paradoksą. Daug kolegų, daug valstybių narių atsisako į bendrijos lygmenį perkelti socialinės apsaugos klausimus, sakydami, kad tai yra valstybės vaidmo. Tačiau, kai bandome užtikrinti socialinės apsaugos sistemų koordinavimą, aš rengiu šį pranešimą kartu su kolegomis. Mes reikalavome, kad valstybė atliktų savo darbą, užtikrintų kontrolę, turėtų administracinių pajėgumų, pavyzdžiui, suteikti leidimus dėl darbuotojų judimo. Bet tada klausimas yra, o tai kaip apsaugosime darbuotojus, kurie būtent yra judus ir kuriem būtent tie tada administraciniai gebėjimai yra labai aktualūs. Tai mums reikia europinių lygmenių tokios priemonės, kuri užtikrintų socialinę pažangą ir geresnę kontrolę šią srityje, kad iš tikrųjų darbuotojų judumas, kurį mes įrašėme į Europos teisę, būtų derinamas su vienodu traktavimu ir vienodomis garantijomis, socialinėmis garantijomis visiems darbuotojams, kurie būtent dalyvauja tame, pasinaudoja tą judumo teisę. Iš tikrųjų labai sudėtinga derinti tos du aspektus. Ir aš turiu tada ir kitą klausimą klausimą. Um, kada mes realiai suskaitmeninsime visas procedūras susijusias su darbuotojų judumu. Būtent aš galvočiau apie ESS e, į e, platformą, jūs garantavote mums ją ir tai nėra kažkoks tai žaisliukas. Mes galvojame apie rimtą platformą, rimtą sistemą, kuri leistų suskaitmeninti um, tokius dalykus, kas yra limozė, kas yra uh, uh, Europos įmonių, kryškelės Carrefour sistemoje Belgijoje ir taip toliau. Iš tikrųjų, kontrolė tuomet būtų daug lengvesnė visų, e, visų duomenų. Ir aš, kaip pranešėja socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityje, labai noriu šių garantijų, kad Europos parlamentas galėtų paspartintai dirbti būtent dėl šio klausimo. Daugiau gal e, nes nusileisiu į kitus klausimus. Aš dėl darbuotojų per sieną, e, palei sieną norėjau paklausti, bet e, būtent aš galvočiau ir apie tą mm, Europos socialinio draudimo e, numerį, kad ką mes vieną dieną turėsime, aš tikiu, kaip realybė Europoje. Tai aš labai norėčiau atsakymų bent jau tuos du mano klausimus. Labai dėkuoju visiems už pasisakymus, už klausimus ir panas Dombrovskis, ir ponia Taisen akcentavo, kad būtent kalbame dabar apie tai, kad labai svarbu yra e, dabar įvykdyti pažadus, realiai duoti tuos rezultatus, pradėti diskusijas tais klausimais. Ir aišku, mes žinome, kad tas laikas baigė, eina į pabaigą ir nebeturime jau tiek daug likusio e, laiko sprendimams priimti ir realiai rezultatams gauti iki kitų Europos parlamento rinkimų. Be tai su tokia įžanga dabar perteiks, e, perduosiu žodį e, poniai Teisen. Klausimų iš ties daug, bet jie tarpusavį susiję, tai aš tikiuosi, kad galėsite atsakyti į kaip galima didesnį skaičių klausimų. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti glaustai, kadangi turime nelabai daug laiko, aš kalbėsiu olandiškai jums leidus. Uh, uh, eerst en vooral uh, de kinderbijslag. Visų pirma, vaiko garantija, šeimos išmokų indeksavimas mm, yra Aišku, kad komisija tikrai palaiko mm, šią idėją. Dėl indeksacijos Europos teisės aktų mes neturime, tikrai negalim leisti diskriminavimo, negalim ir, ir, ir, ir teisės aktai neleidžia to. Mm, taigi, kai eina kalba apie tai, kad skirti, jeigu uh, Mm, tėvai mokėjo į tą pačią vieną socialinės apsaugos sistemą, negalima vaikų kad vaikas gautų skirtingas išmokas vien tik dėl to, kad gyvena skirtingo, kitoje vietoje. Dabar dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir uh, dėl atskirų pasiūlymų vertinimo, dėl atskirų valstybių narių sprendimų vertinimo. Aš negaliu užbėgti už akių tam darbui, kuris dabar vyksta. Turime dar palaukti, pažiūrėti, kas bus, bet e, atitinkamų momentų, aišku, mes sureaguosime kaip visuomet. Um, skaitmenimas socialinės apsaugos rytyje. Taip, iš tikrųjų, galima imtis įvairiausių iniciatyvų, tačiau manau, kad reikia panaudoti visų pirma tas iniciatyvas, kurias mes jau turime, kad viskas e, veiktų kaip galima efektyviau. Būtų todėl mes esame parengę esi ir mes taip pat atliekame kitą parengiamą į darbą dėl Europos socialinio draudimo e, numerio. Mes stengiamės tikrai užtikrinti kaip galima aukštesnį skaitmenimo ir efektyvumo lygį socialinės apsaugos srityje tam, kad pasiektumėm užsibrieštų tikslų. SSI 2019 metais valstybės narės turėjo įgyveninti šią sistemą ir dėl to nuspręsta, viskas aišku, socialinės apsaugos, socialinio draudimo numeris, tas klausimas jau buvo užduotas ir mm, atsakyti kai atsakyta mes dar kol kas neturime visų galutinių techninių detalių, yra dar dirbama tais lausmiais ir aišku, tik tuomet, kai bus visas, visi pamatai tinkamai pakloti, tik tuomet mes galėsime e, jau kažką daryti toliau. Dabar Erasmus patrigubint, paketurgubint tris kartus padidinti, keturis kartus padidinti. Na, visi žino, kad tai yra tarsi mūsų prekinis ženklas. Tikrai žmonės labai vertina šią programą. E, tai yra tai, kas leidžia žmonėms pasijausti europiečiais, ypač jaunimui yra suteiktos labai geros galimybės ir tai yra labai mums svarbu, todėl norime išplėsti tą programą. Mes taip pat norime paleisti ir Erasmus Pro Um, programą, kad profesinio mokymo srityje dalyvaujantis moksleiviai taip pat galėtų plačiau dalyvauti šioje programoje ir iš tikrųjų um, čia programa turi būti prieinama visiems studentams, nežiūrint kokią kryptį uh, studijų ar mokymosi jie, jie yra pasirinkę. Mm, taigi, kalbant apie kitus uh, septynerius metus džiaugu, kad e, numatoma biudžetą padvigubinti. Aišku, aš stengsiuosi daryti spaudimą valstybėms narėms, kad e, Europai buvo, būtų skirta daugiau išteklių šiai sričiai. Kad e, Erasmus plus būtų galima padvigubinti tikrai nenorime jokios atžangos, ypač e, tokiais klausimais. Dabar dėl e, komandiruotų darbuotojų džiaugiuosi, kad kitos savaitės Strasbūro darbo atvarkė yra šis klausimas. Mm, galime pasidžiaugti trišalio dialogo susitikimo sėkmingais rezultatais ir e, tikrai sveikinu jūs su tuo. Aš tikiuosi, kad tikrai kitą savaitę bus daugumos palaikymas šio klausimų Europos parlamente. Kolega man kalbėjo apie verslo keliones. Tikrai ir, ir, ir praeitą savaitę daug informacijos gavau ir raštą gavau, kurį reikia atsakyti dėl verslo kelionių Pavyzdžiui, jeigu kažkas vyksta į kitą valstybę narę, susitikti su klientu, tai čia yra kitas dalykas, nei nuvykti į kitą valstybę, teikti paslaugų. Taigi e, šis aspektas nepatenka į komandiruotų darbuotojų direktyvos taikymas rytį, bet um, atsakymę rašte į jūs, raštu į jūsų uh, laišką mes plačiau apie tai pakalbėsime. Dabar uh, dėl Graikijos pasitraukimo šios programos. Na, visos valstybės vis tiek yra ES valstybės narės. Aš, aš negaliu leistis į visas detalės, kaip bus Graikija. Čia kitų kolegų yra atsakomybė, bet aš galiu pasakyti, kad ji bus naujų programų Graikijai dar šioje komisijoje, tai tikrai stengsimės visų pirma atlikti socialinio poveikio įvertinimą. Galiu pasakyti, kad tikrai um, pačios sudėting, sudėtingiausios situacijos yra tikrai pagerintos Graikijoje, ką mes matome, kur buvo pačių mažiausių garantijų um, sąlygos, tikrai yra pagerėjimas. Uh, Galiu Jūs patikinti, kad Cecilija Mastrom dirba tikrai ir dieną, ir naktį ir ieško geriausių sprendimų, mm, kad e, strateginiai interesai būtų apsaugoti. Dabar pas Matėjo Laušė dėl strateginių interesų, bet taip jis teisingai sako, jeigu eina kalba apie diskriminavimą. Na, ne, negaliu sakyti, kad mes reikia. Dėl to, kad turėjau pasakyti e, reikalauju, o nenoriu, ta, galbūt tas žodis nėra pats tinkamiausias, bet manau, kad visi turime omenyje, e, suprantame, kas turėtų omenyje intervention giving us. Labai ačiū, labai ačiū už Jūsų pasisakymą, už tai, kad pasistengėte atsakyti kaip galima daugiau klausimų. O dabar galime pereiti prie ketvirto darbo atvarkės klausimo. Mes šiek tiek vėluojame pradėti balsavimą. Bet, ponė Taisen, aš dar kartą suteiksiu Jums žodį, kad Jūs pristatytumėt mm, Europos darbo biržos klausimą kad um, ir, ir, ir tvarkaraštį, ir planus. Ar jūs galėsite pristatyti šį klausimą trumpai, pane Teisin? Um, for... Dėkoju, dėkoju už tai, kad jūs uh, sudėkite man galimybę pristatyti jums mūsų pasiūlymą dėl Europos darbo agentūros. Mūsų ambicingas e, pasiūlymas dėl šios agentūros, kaip jums yra žinoma, turi būti nagrinėtinės platesnėme kontekste. Mes norime užtikrinti sąžiningą, teisingą darbo jėgos judumą, tai vienas e, iš mūsų pagrindinių tikslų. Ir e, O jūs tad, ko gero, supratote ir iš mūsų atsakymų jūsų klausimus. Mes norime sustiprinti ES socialinį matmenį, atsižvelgiant į socialinį ramstį. ES lygmenių mes ėmėmės kelių iniciatyvų, siekdami užtikrinti teisingumą ir sažiningumą darbo rinkoje. Po to, kai Europos parlamentas ir taryba patvirtino įgyven, e, įgyvendinimo direktyvą dėl darbuotojų komandiravimo, aš pateikiau atitinkamą pasiūlymą ir po ilgų ir vaisingų dėrybų Pagaliau jūs balsuosite kitą savaitę dėl peržiūrėtos direktyvos. Taip pat mes reformuojame draudimo, socialinio draudimo sistemą. Šis pasiūlymas dabar yra e, nagrinėjimas jūsų komitete ir tikimės, kad e, ateinančiais mėnesiais prasidės trišalės dėrybos dėl šio dokumento. Šios iniciatyvos padės mums peržiūrėti e, esminės taisyklės, kuriomis remintis reglamentuojamas yra darbo jėgos judumas ir toliau. Mes turėsime visi užtikrinti, kad tų tai naujų taisyklių būtų laikomasi. 17 milijonų europiečių gyvena ir dirba kito, ne savo da, kilmės šalyje ir jie tikisi iš mūsų, kad mes užtikrinsime jų teisės ir pareigas visoje Europos Sąjungoje. Tam, kad mes galėtume užtikrinti sąžiningą darbo jėgos judumą, Reikia užtikrinti, kad nacionalinės institucijos turėtų visas e, joms reikalingas priemonės tam, kad galėtų tinkamai įgyvendinti ES taisyklės e, tarp valstybinėme kontekste. Šiandien nacionalinės institucijos susiduria su įvairiomis kliūtimis. Jos ne visada gali gauti jums reikalingą informaciją iš savo partnerių, nes tos informacijos tiesiog nėra, ji nėra tenkama ar nenorima ją dalintis. Bet to žinome, kad negalima dar šiuo metu atlikti tarp valstybinių tyrimų ir neturime tarp valstybinio tarpininkavimo mechanizmo. Todėl komisija ir pasiūlė sukurti Europos darbo agentūrą. Tai bus nulatinė struktūra kuri turėtų paremti nacionalinės institucijas, įmonės ir piliečius, kai jiems reikia pagalbos sprendžiate varius tarp valstybinius klausimus susijusius su darbu. Be to, ši agentūra suteiks tinkamas priemonės, kurios leis dary, dalintis informaciją ir spręsti tarp valstybinius ginčius greitai ir veiksmingai. Noriu labai aiškiai pasakyti, ko ši agentūra negalės daryti. Ji negalės perimti nacionalinių institucijų funkcijų. Ši agentūra bus skirta padėti nacionalinėms institucijoms įgyvendinti ES teisės aktus. Ji negalės jų pakeisti. Todėl Europos darbo agentūra nepakeis valstybių narių kompetencijų ir nepadidins ES įgaliojimų. Pavyzdžiui, jie negalės kištis į socialinių partnerių galimybės daryti kolektyvinės sutartės nacionalinių lygmenių. Jie uh, tiesiog turės užtikrinti, kad ES taisyklės reglamentuojančios darbo judumą būtų įgyvendinamos visur veiksmingai ir paprastai. Ši agentūra rems valstybės nares, kai joms reikės pagalbos nagrinėjant įvairius tarp valstybinius darbo klausimus. Uh, Jie padės mums e, geriau gyvendinti darbuotojų komandiravimo taisyklės ir jį padidins bendradarbiavimą, sustiprins valstybinio ir bendradarbiavimą kovoje su nedeklaruotų darbu. Pagal mūsų pasiūlymą šį agentūrą turės tris tikslus. Pirmiausia, ji turėtų supaprastinti prieigą prie informacijos, uh, E, asmenų ir įmonių prieigą prie informacijos apie jų teisės ir pareigas. Antra, ji turėtų sustiprinti e, e, nacionalinių institucijų bendradarbiavimą teisės aktų įgyvendinimo srityje. Ir trečia, ji turėtų atlikti tarpininko vaidmenį, sprendžiant tarp valstybinius ginčius. Uh, Ir taip pat galime pa, pa, pakalbėti ir kokius uždavinius, kur, kurios turės atlikti ši agentūra. Pirmiausia, ji turėtų užtikrinti, kad mobilumas būtų prieinamas visiems darbuotojams ir darbdaviams. Ji teiks informaciją apie darbdavių ir darbuotojų teisės ir pareigas da, ir apie da, socialinės paslaugas. Ši agentūra neturės dubliuoti jau egzistuojančių da, informacijos teikimo sistemų. Ji taip pat administruos EURES portalą ir EURES informacinius biurus kurie veikia valstybėse narise ir Šveicarijoje. Be to, jį veiks operatyvinė pagalba nacionaliniams institucijoms, užtikrindama, kad jos galėtų bendradarbiauti. Tai yra, vienas svarb... tai yra svarbiausias šios agentūros uždavinys. Ji turi padėti mums užtikrinti, kad būtų įgyventinamos visos ES taisyklės ir užkirstas kelias sukčiavimui. Bet o ši agentūra turėtų remti taip pat bendras tarp valstybinės inspekcijas, tarp valstybinius patikrinimus, kai valstybės narės tokių pageidauja. Be to, ji galės padėti e, nacionaliniams institucijoms tuomet, kai jos susidurs su ginčiais dėl to, kaip tarp valstybinėme kontekste taikomos ES taisyklės. Taip pat ši agentūra turės stiprinti nacionalinių agentūrų gebėjimus, atliks analizę, a, a, nagrinėjęs, kaip gyvendinamas darbo jėgos judumas ir taip pat ji turėtų palengvinti įvairių socialinių partnerių uh, suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, kai vyksta įmonių restruktūravimas, tarp valstybinės restruktūravimas. Be abejo, ši agentūra remsis jau egzistuojančių agentūrų darbu. Ji dirbs su CDFOP, su uh, uh, Eurofondu, uh, uh, su OŠA ir su Europos mokymo fondu. Uh, Ir ji turės taip pat e, išnaudoti sinergijos e, efektą. E, pavyzdžiui, tai bus naudinga galvojant apie prognoz, pro, įvairias prognozes, apie kovą su nedeklaruotu darbu ir kitas situacijas. Bet o ši agentūra bendradarbiaus su kitomis ES agentūromis, kai tai bus reikalinga, pavyzdžiui, su Europolu ir Eurojustu. Tai bus aktualu tuomet, kai reikės nagrinėti buvo baudžiamasias veikas susijusios su darbo veikos judumu. Matote, kad ši agentūra turės atlikti nemažai svarbių uždavinių ir todėl mes norime, kad ši agentūra būtų sėkmingai sukurta, nes ji turi užtikrinti vieną iš pagrindinių ES laisvių, tai yra laisvė e, darbuotojams judėti ES. Todėl tai yra labai ambicingas pasiūlymas ir e, aš e, ketinu taip pat užtikrinti, kad Europos parlamentas galėtų paremti šią e, iniciatyvą. Jau, ponė pirmininkė, Europos parlamentas e, kelis kartus buvo pabrėžęs, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų gyvendinami tinkamai tarp valstybinėme kontekste. Galiu Jums priminti Jūsų rezoliuciją dėl kovos su socialiniu dempingu ir 2014 metais patvirtinti rezoliuciją dėl uh, įvairių patikrinimų. Taigi mes darysime viską, kad užtikrintume sąžiningą darbo jėgos judumą ES. Ir kaip visuomet mano tarnyba ir kitų komisijos narių tarnybos yra pasiruošusios padėti jums tinkamai atlikti teisėjų kurios darbą. Europos darbo agentūra turėtų pradėti darbą 2019 metais. Ir jūsų komiteto pranešėjo pasiryžimas, atsidavimas šiam darbui, kaip ir viso jūsų komiteto indėlis, bus labai svarbus mums visiems siekiant įgyvendinti šį uh, labai svarbų teisėkuros pasiūlymą. Dėkuoju. EPP e frakcijos atstovams ponas Kazar, ponas Leners, ponas Leners, prašau žodis jums. Aš irgi noriu padėkoti visų pirma už tai, kad atėjote į komitetą aptarti šį klausimą. Norime sąžiningos rinkos, kurioje nebūtų nesažiningos konkurencijos ir kur galima būtų tinkamai apsaugoti darbuotojus. Ir reikia dviejų dalykų mūsų nuomonė - tinkamų taisyklių. Ir per šią kadenciją daug pažangos pasiekti, dėl to bus balsuojama, e, balsavome dėl judumo priemonių rinkinio. <clears throat> daug kas nuveikta bet e, tas taisyklės reikia gyvendinti ir jų laikytis. Pastebime, kad pastaraisiais metais e, keliaujantis darbuotojai yra visauganti e, žmonių grupė, kurie dirba, keliauja vis į kitas valstybės dirbti. Todėl reikia valstybėms daug glaudžiau bendradarbiauti. šiame pasiūlyme jūs tikrai, šiuo pasiūlymu jūs pateikėte atspirties tašką, kurį turime paremti. Todėl manau, kad e, tai geras pradinis taškas. Ir man atrodo, kad darbo agentūra turėtų būti e, našiai dirbanti institucija, kuri atneštų naudos ir akcentuotų visus reikalingus aspektus sistemos. Šios agentūros vaidmuo turėtų būti aiškiai apibrieštas ir jai reikia suteikti priemonės tą vaidmenį atlikti. Parlamentas apie tai kalba. Pavyzdžiui, informacijos teikimas. Labai svar... Tai labai svarbu. Kaip spręsime šį klausimą, kaip vis tinkamai sudėliosime visas teisės ir pareigas. Turime viską apriepti, nepamiršti ir fiskalinių klausimų, mokesčių bei koordinavimo šioje srityje, kaip darbo agentūra susidoros su šiomis užduotimis. Ar ketinate viską apriepti pagal vieną sistemą, ar socialinių partnerių trauktis yra pakankama. Galbūt reikėtų skatinti valstybės narės dalyvauti atliekant tarp valstybinės inspekcijas. Kalbėjome apie bendradarbiavimą su Europolu, inspekcijas. Buvo pasakyta daug gerų žodžių, Ypač daug e, pozityvių teiginių išsakyta konstatuojamosios dalies punktuose, bet gal reikia tiksliau apibriežti tos agentūros e, vaidmenį ir bendradarbiavimą. Manau, kad e, tikrai daug dar klausimų svarstysime čia, mūsų komitete Aš tikrai noriu pasidžiaugti jūsų plataus užmojo darbo tvarkę. Tikrai manau, kad reikia tą e, viską nuveikti iki 2019 ir esu pasirengęs dirbti su visais, kurie užsims šiuo klausimu. Ačiū. Ponas Pirinskis, Sosdemų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Ir pirmininkė, aš noriu atsiprašyti kolegų už tai, kad kalbėdamas anksčiau uh, E, taip ilgai kalbėjau. Pamiršau, kad yra laikrodis. Paprastai to nepamirštu. Vicepirmininkas e, neužsiminė apie atlyginimus savo pasisakymę ir tai labai aktuali situacija, nes pelnas auga, tačiau ir kainos auga, o atlyginimai neauga, todėl buvo būtina apie tai užsiminti darbo agentūra. Pritariu kolegų ambicijoms ir komisijos užmojams ir siūlymams e, dirbti taip, kad sukurtume našiai veikiančią instituciją. Ir noriu paminėti keletą dalykų. Visų pirma, tai, ką komisijos narė minėjo. Reikia e, raginti, skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių institucijų toks bendradavimas yra labai svarbus, jį reikia toliau gilinti, tačiau viena iš esminių problemų, kalbant apie darbo jėgos judumą vidaus rinkoje, tai kad nepakankamai gyvendinamos taisyklės susijusios su e, darbo jėgos judumu tarp valstybių. Ir kalbant apie tai, kaip darbo agentūra prisidės prie valstybėms narėms suteiktų galių ir prerogatyvų siekiant uh, E, veiksmingesnės, našesnės kontrolės ir tikro darbuotojų teisų įgyvenimo ir užtikrinimo darbo jėgos judume ir taikant reikalingas deramas sankcijas, kad būtų užtikrintas tas darbo judumas, kaip akcentuojama. Jei viena iš agentūrai patikėtinų užduočių, tai padėti valstybių narių agentūrams įgyvendinti sąžininko judumo ir susijusius principus, ar nebūtų svarbu e, sąžininko judumo laisvės pažeidimo atvejus aptarti reglamente. Galbūt agentūros analitinės užduotis galėtų susilaukti daugiau dėmesio. Ar, ar, tai, ar numatomas užduotis atitiks visų piliečių ir, ir valstybių narių lūkesčius? Jei agentūra parengs išvadas ir pateiks rekomendacijas atitinkamoms institucijoms. Kaip bus su vidaus rinkos principų pažeidimu, sąžiningo judumo ir sąžiningos konkurencijos. Ir galiausiai turiu klausimą tema, kuri, kiek žinau, artima jums. Komisijos pastangos išspręsti visą e, daugybės institucijų atsakingų už darbo sritį. Um, myslę, sudėlioti visas institucijas, kaip uh, įsilies ši nauja institucija į, į, į kitų struktūrų sistemą ir kaip bus, tink, kaip bus išlaikytas tinkamas užduočių paskirstimas. Naujoji institucija turės įgaliojimų kovoti su nes, nedeklaruotų darbų šešėliniu užimtumu. Uh, Ar neprarasime tokių galimybių čia? Pirminkė, ačiū. Dabar žodis poniai Trebesijus. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai Taisen už tai, kad pristato taip išsamei mums E, būsimą darbo agentūrą. Mano frakcija ir toliau akcentuos darbuotojų teisės. Manome, kad svarstant įgaliojimus turime nepamiršti, kas numatyta sutartyse ir laikytis sutarčių. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pristatymą. Jūs sakote, kad darbo agentūrai nebus suteikta papildomų galių ir kad daug įgaliojimų pasiliks valstybėse narėse. Uh, Europos darbo agentūra turėtų savo darbų užtikrinti konkrečią naudą. Tai turėtų būti agentūra, kuri padeda valstybėms narėms ir paremia jų institucijas, bet ji neturėtų pakeisti jų bendradarbiavimas e, darbo rinkoje, e, analitinių duomenų teikimas, išteklių kūrimas. Manome, kad tai sritis, kuriuose galime užtikrinti didžiausią naudą. Informacijos mainai ypač aktualūs e, kovojant su sukčiavimu e, darbo ir žimtumo srityje. Bet daugelis e, stambių organizacijų kalbėjo apie kibernetinių nusikaltimų svarbą. Turime pasirūpinti, kad agentūra rūpintusi ir šią problemą. Dar vienas dalykas, kurio nepaminėjote, labai svarbus mano frakcijai tai būtų štai koks. Jei kalbame apie šios naujos e, institucijos finansavimą, turime išnagrinėti, kiek ji kainuos ir iš kur ateis lėšos. Kaip žinome, e, netrukus breksitas įvyks ir e, komisijos narys Otingeris jau apie tai kalbėjo, apie kitą biudžetą, bet yra dar daug nežinios, kalbant apie ateities finansavimą. Mano frakcija pasisako už finansinę discipliną. Labai svarbu labai kruopščiai išanalizuoti ir išsiaiškinti, kokios programos bus įgyvendinamos, kurių reiktų atsisakyti ir išsiaiškinti, ar yra biudžeto eilučių, kurios nepanaudojamos ir kurių finansus galima būtų perkelti darbo agentūros finansavimui. Pone Harkin, toliau, prašau. Ačiū. Ačiū komisijos narė už šį pasiūlymą tai svarbi dėlionės dalis, užtikrinanti visapusišką požiūrį į e, komandiravimo, socialinių klausimų koordinavimo peržiūra. Jūs pati sakėte, kad peržiūrėjus dokumentus manote, kad darbo agentūros vaidmuo užtikrinti veiksmingą teisės, e, es teisės aktų įgyvendinimą, kovoti su sukčiavimais ir piknaudžiavimu jei kalbėtume apie užduotis, vaidmenis šios agentūros. Man atrodo, kad tai labai svarbus įsipareigojimas. O komentuodama patį pasiūlymą, manau, kad agentūra pakeis kai kurias dabar egzistuojančias struktūras. Ir ji taip pat e, ims, pe, perims eures valdymą ir turės bendradarbiauti su įvairiausiamis institucijomis ir e, <clears throat> agentūromis. Taip pat, jei jie aptiks kažkokių pažeidimų, kurie nepriskirtini jos įgaliojimus ryčiai, pavyzdžiui, sveikatos ir saugumo darbe klausimais, jį turėtų apie tai pranešti E, kompetitingai institucijai. Todėl turiu štai kokį klausimą. Atsižvelgiant į tai, kiek institucijų ši nauja įstaiga pakeis ir, ir tai su kokiu skaičiumi institucijų jai teks bendradarbiauti, jos įgaliojimai bus tikrai labai įspūdingi. Ar jūs tikrai manote, kad siūlomo biudžeto pakaks šiai institucijai? Antras klausimas Ponas Lenarts ir ponas Pirinskis jau šį klausimą iš dalies uždavė. Grįšiu prie sveikatos ir saugos. Jeigu darbo agentūrai tektų e, susidurtų su klausimais, kurie nepriskirtini jos reičiai. Jai tektų bendradarbiauti su e, kompetitingomis institucijomis, kokiais kanalais jie turės galimybę naudotis. Man atrodo, kad nors mūsų ketinimai geri, reikia uh, smulkiau viską apibriežti, parengti detalesnės nuostatas, kaip pasiekti konkrečių tikslų. Galiausiai, vertindami šios agentūros būsimą darbą, manau, turime pasirūpinti, kad ji našiai dirbtų ir vienas iš būdų to pasiekti ir tai užtikrinti būtų pasizrūpinti, kad ESCCI funkcionuotų. Ponas Balas kalbėjo apie tai, kad ta reikalinga struktūra turėtų funkcionuoti 2019-aisiais jau. Noriu pasiklausti jūsų, remdamasi turimomis žiniomis, ar manote, kad taip ir bus, ir kad bent jau, bent jau didžioji dalis tos sistemos institucijų bus pasirengę dirbti. Ačiū toliau GUE frakcijos atstovą. Atstovė ponė, ponė Lopes. Ačiū ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariai už patiktą pasiūlymą. Bendrais bruožais esame E, atviri šiam pasiūlymui kurti Europos darbo instituciją, jeigu jos tikslas kovoti su sukčiavimu darbo srityje ir socialiniu dempingu. Darbuotojų judėjimas įmanomas tik tuo atveju, jei, būtų, jei tinkamai gyvendinamos visos teisės nuostatos. Todėl vertiname visas iniciatyvas, kurios stiprina bendradarbiavimą ir valstybių narių institucijų koordinavimą. Deja, matome, kad valstybės narės pamiršta koordinavimo, kontrolės ir stebėsinos mechanizmus. Ir todėl mums didžiausia susirūpinimą kelia tai, kad tikslas kovoti socialiniu dempingu per darbo agentūrą liks tik gera iniciatyva be turinio, be konkrečių gebėjimų veikti, kad būtų galima, kad jį galėtų gyvendinti savo tikslus. Ne pirmą kartą Per šią kadenciją komisija pateikė pasiūlymą, bandydama įveikti šis, šią spragą, bet iš tikrųjų niekas nepasikeičia. Taip nutiko, pavyzdžiui, su nauju teisės aktų dėl komandiruotojų darbuotojų. Todėl nuoširdžiai svarstau, ar Europos darbos agentūra tikrai pasitarnaus kovai su socialiniu dempingu ir sukčiavimais, kai tuo tarpu tos teisės normos, kur, kurių gyvendinimu ji turės rūpintis, dėja nesiekia tokių tikslų. Šie kritikos žodžiai skirti tam, kad primintume apie veiksmus socialinio dempingo srityje, nes tai turėtų būti Europos darbo institucijos tikslas. Nacionalinių institucijų darbo koordinavimas turi vykti e, dėl paprastos logikos. Ir taip pat reikia vienodai interpretuoti nuostatas galiojančias darbuo, darbuotojams. Mums, mus neramina, kaip ta agentūra užtikrins reikalingą platų bendradarbiavimą ir kokiu, kokie mechanizmai jai bus patikėti ir kokius mechanizmus jį galės pasitelkti tuo atveju, jei valstybės narės nesilaikys nuostatų arba pažeis galiojančias taisyklės. Ačiū. Ačiū. Toliau ponia Ma. Reintke. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos narė, kad atėjote. Iš tikrųjų, šis pasiūlymas tik tai konstatuoja egzistuojančią realybę, kad mes žinome jau kurį laiką, kad reikia tokios institucijos, kuri domėtųsi, kas vyksta konkrečiai darbo rinkoje. Iš principo mes labai sveikiname šį pasiūlymą, tačiau galima parengti labai sudėtingas nuostatas, tačiau politikoje svarbiausia, kieno pusėje pinigai ir valdžia ir gale apie tai ir noriu užduoti klausimą. Peržiūrėjus pasiūlymą, matau, kad jis labai padrasinantis, labai pozityvus, e, juos skatinama, raginama. Tačiau noriu paklausti, ar ta institucija iš tikrųjų turės kokius nors įgaliojimus, reikalingus įgaliojimus, kas nutiks konflikto atveju. Ar ta institucija turės galimybę padaryti spaudimą valstybėms narėms, kad šios suteiktų reikalingą informaciją per numatytus laikotarpius, kad galėtų imtis veiksmų kovodama su piknaudžiavimais. Nes matau, kad pastaraisiais metais ypač stigo ne bendros valios e, inspekcijoms dirbti, bet kad tas darbas iš tikrųjų vyktų. Tik kokias, kokias galės turės institucija. Toliau pinigai kalbėjote apie bendrai vykdomas inspekcijas, kurias reikėtų vykdyti ir žinoma, tai kainuos. Kiek lėšų numatote skirti, kiek inspekcijų jūsų manimų turės būti vykdyta ir kaip užtikrinsite, kad pinigai būtų skirti, kad ištekliai būtų konkrečiai skirti, nes tai labai svarbu, kad ta darbo institucija ne tik veiktų, bet kad jos poveikis Europos darbo rinkoje iš tikrųjų būtų juntamas. Thank you, Madam Rankė, for that. Uh, I will now give the floor. Ačiū. O dabar FDD, jeigu yra FDD atstovų, ne. NF atstovų nėra. Helga Stevens paprašė žodžių. Prašom, jums dvi minutės. Mm, ačiū pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Jūs puikiai žinote, kad aš jūs labai remiu kovoje su nesažininka konkurencija. Iš tikrųjų daug kas nukenčia nuo to ir, ir, ir vietiniai, ir komandiruoti darbuotojai. Tai, tikrai čia turi būti padėtas taškas. Mes turime kovoti su nesažininga praktika per sieną. Aš turiu visą eilę klausimų ir minčių dėl jūsų pasiūlymo, dėl Europos darbo institucijos. Man atrodo, mm, Europos Sąjungos valstybės narės turi kompetenciją gyveninti nuostašęs rytyje. Man atrodo, kad e, darbo institucija neturėtų iš valstybių narių perimti e, to artimiausių laikotarpių, nes Galbūt tai vyks ilgalaikį laikotarpį, bet tada klausimas, gerai, o jeigu paaiškė, kad nacionalinės institucijos savo darbo netlieka, kas tada? Kitas klausimas, ar, ar čia realiai mes, einam, mes einame link Europinės darbo inspekcijų sistemos? Ar jūs galite tikrai pateikti garantijų, kad taip nebus? Uh, Ir ar ši Europos darbo institucija duo realiai pridinė vertė, ar čia verta jos tas kompetencijas stiprinti? Dabar dėl šios institucijos teisinio statuso, pavyzdžiui, taip pat ir santykių jos Europos teisingumo teismo, aš norėčiau labiau, kad pakomentuotume tą pusę. Ačiū, panas Dečin. Žanas Klodas Jungeris pasiūlė išlaikyti standartus užtikrinti sažiningumą, bet kaip jūs tai padarysite? Uh, bendroje rinkoje matome, kad ta sąžininga mm, bendra rinka neveikia ypač kai eina kalba apie užimtumą per sieną. Kai yra dirbama kitoje sienos pusėje, reikia ir kontrolė, kad veiktų kitoje sienos pusėje. Ir kaip tada kovoti su tokiais dalykais, kaip, pavyzdžiui, tos netikros arba pašto dėžutės kompanijos fiktyviai sukurtos, ką daryti su tuo, kuomet, su ta situacija, kuomet nėra laikomasi darbo sąlygų, darbo standartų nuostatų. Uh, Tai aš norėčiau paklausti, jei teisingai suprantu, komisija mm, ką siūlo, tai kad būtų sukurta kontrolė, kurią vykdytų ta, vali, ta, ta valstybė, kurioje vyksta veikla. Mm, kaip tada būtų su socialiniu partneriu vaidmeniu? Man atrodo, jie irgi turi turėti teisę pareikalauti, kad būtų mm, tokia e, inspekcija atlikta mm, darbo e, situacija geriausiai žino būtent socialiniai partneriai vietoje ir jie geriausiai gali nuspręsti, ar yra pažeidžiami mm, e, darbo ar socialinės teisės nuostatai. Tai ką jūs galvotumėt dėl tokių dalykų? Ana, ačiū ponui Dečendė, ponė Gerius ir po to komisijos narė atsakys. Tai reiškia, kad mes šiek tiek vėluosime pradėti balsuoti, bet tikrai šis klausimas yra labai svarbus. Tai prašau tiesiog uh, truputėlį kantrybės, nesinervinti, tikrai pradėsime gal tik šiek tiek vėluodami. Pane Jangeris, aš pasitengsiu kalbėti labai trumpai, madagiai elgtis. Ko, visų pirma, komisija ragina nacionalinės darbo e, inspekcijas bendradarbiauti kodėl tik bendradarbiauti. Antras dalykas, jeigu yra labai akivaizdus e, išnaudojimo atvejis, Kaip e, dėl tokio atvejo atkreipti e, Europos darbo e, agentūros dėmesį, ką ji gali padaryti, kaip ji gali greit sureaguoti. Ir paskutinis klausimas, ar bus galiausiai sudaromas ir kažkoks tai juodasis sąrašas tų kompanijų, sakykime, tų fiktyviai sukurtų pašto dėžučių kompanijų, taip vadinamų, kurios um, žaidžia žaidimus, piknaudžiauja sistemą. Man atrodo, kad um, toks juodas sąrašas turėtų labai teigiamą poveikį, ypač galvojant dar apie darbo rinkos E, visą situaciją. The... Ačiū. Tai dabar suteiksiu žodį poniai Teisin. Much, Ačiū pirmininkė, stengsas kalbėti trumpai, nežinau, kuo turėsite, e, tuoj e, pradėti balsuoti ir visi nori iš to Briuselio burbulo grįžčiau grįžti namo. Uh, Visų pirma, dėl jūsų pranešimo tikrai džiaugiuosi, kad e, tikrai užsimuojate plačiai ir norite, kad agentūra pradėtų dirbti kaip galima greičiau. Mes pamatysime Europos darbo agentūros e, tikrąją vertę tik tuo met, kai realiai pradės dirbti. Todėl labai svarbu, kad viskas e, būtų padaryta labai sparčiai ir kad ji kaip galima greičiau pradėtų funkcionuoti. Taip, jūs vardinot labai svarbius dalykus, aš manau, kad visa tai aktualu. Aš tikrai stengsiuosi ir toliau bendarbiauti su jumis. Tikrai linkiu jums geriausios kloties visiems. Europos parlamento nariams, kurie tiek daug laiko skiria ir stengiasi patobulinti mūsų pasiūlymą ten, kur to reikia. Mes mąstėme apie tai, ką darome labai nuodugniai, mes tengiamės, kad pasiūlymas būtų subalansuotas, bet jeigu jūs turite kokių minčių dėl patobulinimo, mes tikrai labai jų lauksime. Dabar valstybės narės e, kaip valstybės narės įtikinti ar pri, priversti bendarbiauti kartu, kokios sankcijos būtų, gali, būtų galima naudoti dėl e, komandiruotų darbuotojų direktyvos, dėl na, socialinių nuostatų įgyvendinimo. Uh, Parlamentas 14 e, metais yra balsavęs dėl įvairių šios ryties priemonių. Europos darbo agentūra užtikrins, kad būtų atitinkamos e, funkcijos apjungtos į vieną agentūrą, kad ten valstybių narių institucijos galėtų gauti visą paramą įgyvendant būtent šios ryties teisės aktus. Ir mes galvojame, kad tikrai viskas veiks pasitik, tarpusavio pasitikėjimo pagrindu ir, ir tas bendradarbiavimas auks. Ir to, pavyzdžiui, dėl darbo inspekcijų nacionalinių mes tikrai tikime, kad jos pradės daug geriau dirbti kartu ir valstybės narės galės daug geriau mm, atlikti savo darbą, bus didesnė motivacija keistis informaciją. Uh, Ehm, juk būtent to reikia ES, kad būtų galima tinkamai atlikti darbo inspekcijas ir mm, užkirsti kelią socialiniam dempingui. Tai realiai mm, na, svarbiausia yra užtikrinti valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą. Jeigu to pasieksime, tai iš tikrųjų uh, bus galima įgyvendinti mūsų uždavinius ir, na, jeigu reikės, bus galima galvoti apie sankcijas. Dabar dėl platformą, dėl, ne, dekla, dėl nedeklaruoto darbo bus perimta šis rytis ir aš manau, kad tikrai čia darbas tik sustiprės dėl to kad, kad e, Europos darbo agentūra perims šią sritį, ji turės daug daugiau uh, E, galimybių suteikti žmonėms daugiau priemonių e, šioje srityje. Tikrai tai nereiškia, kad atsisakoma platformos. Ties, realiai, kadangi tos platformos darbas yra reikalingas ir svarbus, e, ji tiesiog bus integruota į naują struktūrą. Mm, dėl finansavimo, aišku, mes viską išanalizavome, ko reikės, aišku, reikia dirbti uh, efektyviai naudojant lėšas ir tikrai mes atlikome paskaičiavimus, kokių lėšų reikės, tai numatyta ir daugiametės finansinės programos biudžete. Mm, tikrai apie tuos dalykus e, pagalvota, e, skaičiavimai atsispindi e, visam biudžetinėme darbe, kurį atlieka atitinkama komanda. Socialinis dempingas tikrai būtina su tuo kovoti. Turime čia mm, dirbti pasiteldami klasikinės e, procedūras, pažeidimo procedūras. Ir e, iš tikrųjų tie, kas nesilaiko įstatymų, e, gali būti patraukti atsakomybėn. Labai svarbu, aišku, stiprinti inspekcijas. Harkin, iš atsakiau jau į tą klausimą, tikrai viskas paskaičiuota. Aišku, e, kitame biudžete visą tai atsispindės, bus skaičiai, mm, kaip visą tai padaryti. Mm. Tam, kad būtų galima padaryti e, e, Kad viskas veiktų gerai, mes turime patariamą grupę techninių lygmenių, jau susitiko į vieną kartą, buvo dirbama ir su parlamentu. Mes dabar ir toliau analizuojame, kaip užtikrinti, kad viskas veiktų. Visi kiti aspektai, aišku, čia jau e, e, kiti dalykai labai svarbu, kad uh, visų pirma ta techninė pusė būtų išspręsta, kad būtų garantijos, kad paskui viskas veiks uh, ir kad bus galima visas priemonės pasitelkti. Dėl esi valstybės narės turės uh, naudoti šią sistemą nuo 2019 metų. Aišku, mes priminsime joms apie tai, uh, kaip visuomet, jau artėjant prie mm, tai įsigaliojimo ir. Tai Tikrai čia dideli lūkesčiai yra mm, pozityviai esame nusiteikę. Toliau dėl inspekcijų, kodėl neiname tolyn. Mes galvojame apie tai, kiek reikia inspektorių, kas e, konkrečiai tai darytų. Aišku, kuomet ta struktūra jau mm, pradės darbą, bus viskas aiškiau matyti. Taigi viskas mm, procese Yra numatytos lėšos, kaip sakiau, tokia metai finansinėje programoje. Ir taip, žinoma, nacionalinių lygmenių turi būti mm, tai įgyvendinamos nuostatos, turime suinteresuotų šalių darbo grupę. Tai yra ir socialinių partnerių atstovai. Aš manau, kad tuo lygmeniu galima dar mm, padirbėti. Bet žinoma, viskas prasidės nuo nacionalinio ligmens. Mm-hmm. <coughs> Mes neatimam iš valstybių narių kažko, tai tiesiog mes stengiamės pasirūpinti, kad valstybės narės turėtų didesnius gebėjimus dirbti kasdien. Tikrai mes neperimam jų darbo. Tai, ką turi atlikti valstybės narės, turi atlikti valstybės narės. Ir yra būkštavimų, kad taip atsitiks, bet iš tikrųjų yra ir, ir peržiūros punktas. Bet tiesiog uh, Manau, kad tai atitinka gero valdymo principus. Po keliarių metų mes pasižiūrėsime, kaip viskas vyksta vietoje, mm, ar, ar visur vienodai judama į priekį, ar viskas gerai veikia subsidiarumo ir proporcingumo principai veikia ir šiuo atveju, juos atsižvelgėme ir savo pasiūlyme. Mes galvojame, kad tikrai šioje srityje vis tik tai turime imtis priemonių, net ir atsižvelgiant į subsidiarimą ir, ir proporcingumo pri, principus. E, Europos darbo agentūra, aišku, neteis į valstybės narės ir neperėms darbo inspekcijų funkcijų. Jos turės visos dirbti iš vien. Uh, Ir labai svarbu, kad būtų pakankamai priemonių sutikta valstybėms narėms atlikti savo darbą deramai, kad būtų visa reikalinga informacija ir pagalba, kad, kad tikrai ir, ir logistika visa būtų garantuota, žmogiški ištekliai, jeigu inspekcijos būtų atliekamos, jeigu tai būtų jungtinės inspekcijos, kad būtų galima koordinuoti darbą. Dabar dėl įmonių juodojo sąrašo tai net nenumatyta e, teisės aktuose. galbūt e, valstybių narių kontekste tai būtų aktualiau nei Europos darbo e, institucijos kontekste. Aš tikiuosi, kad atsakiau visus jūsų klausimus. Uh, Bet kokia atveju, aišku, tai ne paskutinis kartas, kai kalbame šio klausimu, aš, aš labai linkiu parlamentarams geriausios kloties jų darbę, aš tikiu, kad mes galėsime pasiekti prasmingų rezultatų. E, e, Dėkuoju Jums už tai, kad praleidote tiek daug laiko su mumis ir atsakėte į visus klausimus. Prieš pradėdami balsuoti, e, paskelbdami apie balsavimą, norėčiau pasakyti, kad iš karto po balsavimo vyks seminaras dėl Europos darbo agentūros steigimo. Ir tikiuosi, kad jūs galėsite jame dalyvauti. Tas seminaras prasidės po 15 ar 20 minučių bendrausime su įvairiais ekspertais, kurie galės mums e, pristatyti savo nuomonę. Antras pranešimas. Balsavimas dėl darbuotojų komandiravimo vyks kitą savaitę antradienį Strasbūrė. Ryte. Man atrodo, apie 9 valandą viskas prasidės ir mes turėtume dalyvauti visi balsavimo sesijoje. Ir dabar norėčiau paprašyti visų surasti savo balsavimo korteles. Thank you. Okay, friends, we... Na kągi, mėly bičiuliai, pradėkime balsavimą, pradėkime balsuoti. Prašau įdėti korteles į balsavimo aparatus. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmasis papildymas, kas už, kas prieš, susilaikė. Turime pasitikrinti. Taigi, tikriname. Galime balsuoti, ar ne? Mano aparatas neveikia. Na gerai. Gerai, iš tikrųjų padėjote. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta, nes užbalsavo 19 narių prieš 9, 16. E, Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antrasis priedas atkrenta. Vardinis balsavimas dėl antrojo priedo papildymo, kas už, kas prieš Taip, mes balsuojame dabar dėl šito papildymo. Vardinis balsavimas. Yeah. Okay. Okay. 14. Gerai. 14. 11, members, 11, man atrodo. Yes, it's more than, it's more than 11 members. Turi būti daugiau nei 11 narių. Taip galite dabar susėsti. Yeah. Yeah. So, uh... Na kągi, antras papildymas, vardinis balsavimas vyks. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta, už balsavo 19, 14 balsavo prieš ir 2 susilaikė. Toliau periname prie ketvirtojo kompromiso. Čia viskas tvarkoj? Gerai. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Trečiasis papildymas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis papildymas, kas už, kas prieš, Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl ketvirtojo papildymo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta vieno balso persvara. Toliau penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis papildymas, kas už, kas prieš, susilaikę. Patvirtinta. Gerai, pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl penktojo papildymo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta dviejų balsų persvara. Toliau šeštasis papildymas. Atkrenta. Taip. Vardinis balsavimas dėl šeštojo papildymo. Kas už? sako pirmininkė. Ne. Balsuojame elektroniniu būdu. Dabar balsavimas baigtas. Balsavome dėl šeštojo papildymo. Patvirtinta dviejų balsų persvara. Toliau septintasis papildymas. Prašau balsų. Kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad patvirtinta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis papildymas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis papildymas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Devintasis papildymas. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. 23 nariai balsavo už, 13 balsavo prieš. Ar galime taip pat e, surinkti vardinį balsavimą dėl 10 ir 11 papildymų? Dešimtasis papildymas. Jūs taip pat prašote vardinio balsavimo. Gerai, balsuojame. Balsuojame dėl dešimtojo papildymo. Balsavimas baigtas. Balsavome dėl dešimtojo papildymo. 21 narys balsavo už 13 prieš ir du susilaikė. Toliau 11 papildymas. Gerai, galime balsuoti vardiniu būdu. Gerai, tuomet balsuojame. Balsavimas pradėtas, baigtas. 21 balsavo už, 14 prieš ir 2 susilaikė. Toliau balsuojame dėl komiteto dokumento, dėl struktūrinio dialogo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, užbalsavo 34 nariai, 3 prieš ir niekas nesusilaikė. Dėkoju. Na kągi, dabar galime pereiti prie. Workshop. Mūsų seminaro prie seminaro skirto naujai Europos darbo agentūrai. Dabar skelbiu dviejų minučių pertraukėlę, kad visi galėtumėt ramiai ir drausmingiau pasitraukti iš salės. Okay, then we start uh, with the workshop. Is that... Na kągi, pradedame mūsų seminarą Europos darbo agentūros steigimas. Aš norėčiau pristatyti Jums uh, pona Denis Genton. Jis uh, yra užimtumo generalinio direktorato laisvo judėjimo padalinio uh, ir Eurėjas padalinio vadovas. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote. Ar a, Jūs gerai jaučiatės ten, kur sėdite, ar norite prisijungti prie mūsų? Taip, galite ateiti, jeigu galima, taip. Taip tam, kad Jūs galėtumėt iš tikrųjų žvelgti nariams į akis. And I can also ask um, Madam Alexia Mann. Ir taip pat norėčiau pakviesti ponę Aleksę Maniaką Gryvą prie mūsų prisijungti, nes jie yra kita mūsų kalbėtoja. You, uh... Dėkuoju Jums, ponia Genton, aš tai, kad Jūs pas mus atvykote. Įsitaisykite patogiai, taip kad visi Jūs gerai matytų. Jums taip pat yra žinoma, kad e, mūsų posėdį galima, posėdžio transliaciją galima stebėti internetu. Na kągi, ponia Genton, norėčiau suteikti Jums iš karto žodį tam, kad Jūs galėtumėt mums pristatyti e, pasiūlymo dėl reglamento, kurios teigiama Europos darbo institucija poveikio vertinimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir dėkuoju Jums taip pat už uh, kvietimą Aš esu Federico Pankalė ir pavaduosiu poną Gentoną. Aš trumpai pristatysiu Jums mūsų atliktą poveikio vertinimą ir be abejo su malonumu atsakysiu visus Jūsų klausimus. Komisijos atliktas poveikio vertinimas buvo skirtas tam, kad aš nagrinėtume tris klausimus. Pirmiausia, problemas, ko siekiame, šios institucijos uždaviniai ir šių uždavinių gyvendinimo būdai. Taigi aš apie tai ir kalbėsiu. Jei pradėsime nuo problemų, mes nustatome dvi problemas. Pirmiausia, tai nepakankama informacija, kuri yra teikiama mūsų piliečiams, kurie nori keliauti ir dirbti kitose šalise, ir ne, taip pat nepakankama informacija teikiama darbdaviams ir nepakankamas administracinės bendradarbiavimas. Ką tai reiškia? Ta matote šioje skaidrėje, mes puikiai suprantame, kad jau turime nemažai įvairių institucijų ir praktikų, kurios padeda mums spręsti konkrečias problemas. Tačiau mes matome, kad trūksta sistemingo bendradarbiavimo ir sistemingos paramos. Apie tai kalbėjo ponia Taisin matome, kad e, ne visuomet užtikrinamas e, deramas įvairių darbų įvairiose srityse koordinavimas. Ir būtent šią problemą ir norime spręsti. Mes norime užpildyti tas spragas, kurios šiuo metu egzistuoja kurios, e, ir kurios neleidžia nacionaliniams institucijams teikti visą piliečiams reikalingą informaciją. Antra, verta, vertus reikia suprasti, kad mes turime kalbėti apie vairių institucijų administracinį bendradarbiavimą. Dažnai da, uh, stokojama yra administracinių gebėjimų tam, kad galima būtų gerai gyvendinti, pavyzdžiui, darbuotojų koordinavimo direktyvą. Uh, mes turime įvairius mechanizmus, bet uh, tie mechanizmai turėtų būti atnaujinti ir turėtų būti geriau suderinti, geriau koordinuojami. Toliau gebėjimas bendratarbiauti. Dažnai da, da, trūkstama da, tiesiog bendradarbiavimo procedūrų. Žinome, kad valstybių narių santykius reglamentuoja dažnai dvišaliai susitarimai. Uh, bet tie dvišaliai susitarimai galioja tik tai da, dviem šalim. Ir da, todėl mums uh, reikia mechanizmų, kurie padėtų mums uh, įgyvendinti bendrus teisės aktų gyvendinimo užtikrinimo veiksmus šioje srityje. Toliau tarpininkavimas, vėlgi čia mūsų turima sistema dar nėra tobula, ji nėra visiškai išbaigta. Uh, Ir nepamirškime, kad čia kalba eina, eina apie tarpininkavimą, kai iškyla ginčiai tarp įvairių uh, institucijų, uh, tarp valstybiniai ginčiai. Toliau Europos Sąjungos uh, tarpininkavimo mechanizmas gali būti taikomas tam tikrose sritise, bet jis nebus kol kas, tai nėra dar įmanomas, pažiūrėjau, darbuotojų komandiravimo e, klausimais. Toliau. Geresnis bendradarbiavimas ES lygmenių. Mes norime sukurti tokią nuolatinio įvairių institucijų bendradarbiavimo sistemingo bendradarbiavimo platformą. Be abejo, mes norime sustiprinti piliečių pasitikėjimą ir užtikrinti didesnį sažiningumą. Ir todėl labai svarbu yra teikti samesnę informaciją, da, užtikrinti da, tarpininkavimą tuo met, kai iškyla tarp valstybiniai ginčiai susijęs su darbo rinka. Taigi mes norime visas šias problemas spręsti. Toliau. Kriterijai kuriais rėmėmės bandydami įsiaiškinti, kokių sprendimų mums reikia. Veiksmingumas be abejo yra labai svarbus, bet taip pat labai svarbus, svarbus principai yra subsidiarumas ir proporcingumas. Šie principai reiškia, kad reikia e, imtis tik tai tokių veiksmų, kurie yra reikalingi ir tik tokių veiksmų, kurie e, pasiteisina ES lygmenių ir kurių negalima įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu. Tai yra svarbu, ypač kai kalbame apie mūsų du, uždavinius. Matote, kad poveikio vertinimas yra padalytas į dvi dalis. Pirmoje kalbama apie būtinybę imtis veiksmų, apie nustatytas problemas ir apie tai, kaip apie uždavinius. Ir antroji dalis yra skirta galimiems sprendimams. uždaviniai, aš jų visame nekomentuosiu, nes ponia Taisina apie tai jau kalbėjo, bet mes numatėme tris, galimy, tris galimybių blokus. Taigi pirma, pirmoji galimybė būtų tiesiog taikyti minimalias nuostatas da, pagrystas dabar jau egzistuojančią sistemą. Antra, galima būtų da, stiprinti administracinius gebėjimus. Siekiant užtikrinti, kad būtų tiesiog pašalintos šiuo metu egzistuojančios spragos. Ir trečias variantas tai yra priežiūra. Tiesiog suteikti valstybėms narėms tam tikrų įgaliojimų, kad jie galėtų padaryti daugiau, nei gali pagal dabartinę sistemą. Mes išnagrinėjame visų šių variantų poveikį biudžetui ir matote, kad dviejų pirmųjų variantų poveikis biudžetui yra pigesni, o trečiasis variantas yra pats brangiausias. Kodėlgi mes pasirinkome antrąjį variantą? Todėl, kad mes manome, kad jis gerai yra subalansuotas, jis yra racionalus ir jis taip pat yra, da, da, finansų požiūrių yra racionalus. Ir Jis, e, tas antrasis variantas yra ambicingesnės nei pirmasis variantas, bet mažiau invazinės nei trečiasis. Dabar apie tai, kaip mes galėtume pasiekti visų tų e, savo, visus savo tikslus. Mes vėlgi čia pagalvojame apie tris įmanomus variantus. Pirmasis būtų tiesiog sustiprinti bendradarbiavimą tarp egzistuojančių tinklų, nekuriant, nesteigiant agentūros, ne, nekuriant atskiros institucijos. Ir tiesiog galima būtų išnaudoti jau tuos turimus tinklus, praplečiant gal jų galimybės. Antras variantas yra da, atskiros institucijos steigimas ir trečias variantas yra institucijos steigimas remintis jau egzistuojančiomis agentūromis. Ir vėlgi vertinome visų šių variantų poveikį biudžetui. Akivaizdu, kad pirmasis variantas yra pigiausias, nes pagal jį nėra numatytas teikti naujos sistemos ketinama tik tai sustiprinti komisijos įgaliojimus, taigi gal komisija turės pasamdyti papildomų darbuotojų, ji turės gal skirti tam išteklių, taigi šis pirmasis variantas vis tiek irgi kainuos. Trečiasis variantas. Agentūros teigimas pasitelkant jau turimas agentūras. Šis variantas yra pigesnis nei antrasis variantas, pagal kurį būtų numatyta tiesiog kurti visiškai atskirą instituciją. Taigi, mes nusprendėme, kad geriausias variantas būtų pasirinkti antrąjį, antrąjį variantą, nes jis būtų veiksmingiausias ir taip pat e, jis yra e, veiksmingiausias finansų požiūrių. Matote, kad mes manome, kad šioje institucijoje galėtų dirbti maždaug 144 asmenys bet tai vis tiek, kad e, uh, būtų pigiau. Ir biudžetas e, šios naujos institucijos būtų didesnis nei kitų darbo srityje veikiančių agentūrų, tačiau kur kas mažesnis nei, sakykime, Frontexo biudžetas. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad uh, daugiau nei 50 procentų šios institucijos biudžeto bus skirta veiklos išlaidoms. O jei pažvelgtume kitų agentūrų biudžetus, pamatysime, kad tenai didžioji biudžeto lėšų dalis yra skirta administracinėms išlaidoms. Taigi biudžetas, šios naujos siūlomos agentūros biudžetas būtų nemažas, bet didžioji dalis to biudžeto būtų skirta e, veiklos operacijoms. Tai tiek ir galėsiu sakyti jūsų klausimus. E, e. Ačiū, ponia Pankaldi. Ir dabar žodis trumpam pasisakymui Aleksėja Maniekė Gyryva iš parlamento mokslinių tyrimų centro. Paskui bus galimybė užduoti klausimus ir išgirsti atsakymus. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti už kvietimą mums pristatyti savo pradinį vertinimą ir poveikio vertinimą. Prieš e, aptardama mūsų parengtą vertinimą norėčiau priminti, kokio pobūdžio tai yra, kalbu apie pirminį vertinimą mūsų vertinimo skyrius nuolatos rengia komisijos parengtų pasiūlymų, teisėkuros pasiūlymų e, vertinimus ir įvertina jų silpnasias ir stipresias puses. Įvertina kokybę, taip pat įvertina, ar tas pasiūlymas atitinka komisijos geresnio reglamentavimo reikalavimus. Mes nevertiname vienok paties pasiūlymo. Mūsų vertinimo tikslas parengti objektyvų objektyvę analizę, bandant išsiaiškinti, ar komisijos patikto pasiūlymo nuostatos yra tinkamos vertos svarstyti. Pirminiai vertinimai yra skirti komitetams padėti jų, dar, padėti jų darbe. Šalia pirminio vertinimo kai koordinatorių e, sprendimu pateikiamas prašymas mūsų skyriui galima patrenkti ir kitokio pobūdžio vertinimus, tai taip pat įvertinti ir parlamento pateikiamus pakeitimus. Ka, dabar perinu prie konkretaus aptariamo įvertinimo dėl darbo agentūros pasiūlymo. Bet kokio poveikio vertinime svarbiausias dalykas tai sprendžiamos problemos apibrieštis. Ir šiuo požiūriu poveikio vertinime e, aptarti argumentai, kuriais paremtas pasiūlymas ir būtinybė imtis veiksmų ES mastu. Mano kolega apie tai kalbėjo jau, kad nėra pakankamai informacijos apie gairias ir numatoma parama taip pat bendradarbiavime tarp valstybių narių institucijų ir tarp valstybinės situacijos. Manome, kad problemas apibrieštis yra na, gana neblogai pabri, a, pagrista, pasiremta komisijos parengtais dokumentais, statistiniais duomenimis bei konsultacijomis su interesų grupių atstovais. Poveikio vertinime yra la, įdomus analitinis do, dokumentas 12 priede kur kalbama apie darbo jėgos judumą, sus, iškylančius sunkumus, kovą su piknaudžiavimais ir šešėliniu darbu. Šiame dokumente e, iliustruojama problema, problemos iliustruojamos ir jų mastas. Problemos veiksniai yra visapusiškai pristatyti, bet manome, kad būtų gerai gauti tolesnių paaiškinimų apie e, netikslę informaciją. Mūsų nuomonė poveikio vertinimą, nėra tiksliai paaiškinta, kur yra spragos ir kokie yra poreikiai informacijai. Taip pat neįvertintas deramai problemų mastas. Toliau kalbant apie sunkumus e, gauti informaciją, apie spragas egzistuojančiose priemonėse, būtų naudinga daugiau gauti informacijos apie tai galima pasiekti Solvit veiksmų planą arba skaitme, e, antrosios skaitmeninių vartų pasiūlymą. Be to, antrajame vertinime detaliau pristatoma valstybinarių institucijų, institucijų situacija. Toliau subsidiarumo, proporcingumo klausimai. Šie klausimai poveikio vertinime aptarti atskirame skyriuje, kaip ir turėtų būti. Uh, nors tas skyrius gana trumpas. Dėl proporcingumo iš šį aspektą buvo atsižvelgta vertinant įvairius politinius pasiūlymus ir buvo, reikėjo pasirinkti tinkamiausią variantą. Toliau tikslai ir uh, galimi variantai. Poveikio vertinime apibrieštos bendros specifinės ir, e, vei, bendri specifiniai ir veikimo tikslai. E, taip pat tikslai susijęti su darbo institucija aptarti ir vertinimui bei stebėsenai skirtame skyriuje. Mūsų nuomonė tikslai aiškiai susijęti su apibrieštamis problemomis. Dabar pereinu prie galimų alternatyvų, kurių kur, kurios padėtų įgyveninti tiksl, pasiekti iškeltų tikslų. Pavyzdžiui, kaip e, Europos darbo institucija galėtų įgyvendinti jai patikėtas užduotis ir kaip ta institucija galėtų būti suorganizuota. Kiekvienu atveju poveikio vertinime aptarti trys galimi e, variantai, pa, pristatomas geriausias scenarius, e, mano, mūsų nuomonė pristatytas pakankamai platus spektras pasirinkimų. Pasiremta konsultacijomis su suinteresuotų grupių atstovais ir nepamirštos problemos, kurias reikia išspręsti. Tačiau manome, kad būtų geriau turėti daugiau informacijos apie alternatyvius variantus ir konkrečių institucijų užduotis. Ypač kalbant apie E, preferencinę antrąją alternatyvą, tai yra naujos agentūros kūrimą remiantis galiojančiomis institucijomis. Pateikta institucijų vaidmens apibrieštis ir kaip atitinkamai nauja veikla būtų sudarninta ir koordinuojama. Mūsų nuomonė būtų naudingas konkretesnis patikslinimas apie institucijos vaidmenį, vertinant jos vaidmenį kitų egzistuojančių struktūrų ir priemonių kontekste. Daugybė suinteresuotų grupių išreiškė susivert, susirūpinimą dėl to, kad gali dubliuotis kuriamos institucijos ir jau veikiančių institucijų funkcijos. Pavyzdžiui, jeigu institucija būtų su, su, sulydyta su viena iš šioje srityje veikiančių institucijų. Poveikio vertinime paaiškinta, kodėl tai nebūtų primtinas variantas, pavyzdžiui, dėl to, kad tos institucijos neturi tarp valstybinio veikimo įgaliojimų, taip pat reikia mokyti jeigu kalba eitų apie mokslinių tyrimų institucijas su trijų pakopos struktūra, tai nebūtų pageidautinas variantas. E, institucijų pertvarkymas būtų neproporcinga tik tuo atveju, jeigu būtų bandoma priepti darbo jėgos judumą kaip užduoti. Tačiau vėliau sakoma, kad naujos agentūros skūrimo variantas netmeta galimybės ateityje priimti sprendimą, kurti naują agentūrą, pasiremiant e, egzistuojančią decentralizuotą agentūrą. Tokį sprendimą reikės priimti atlikus visapusišką tų decentralizuotų agentūrų scenarijaus vertinimą. Todėl kyla klausimas, galbūt komisija galėjo palaukti to rengiamo poveikio vertinimo išvadų, kuris jau užbaigtas prieš pateikdama šį pasiūlymą. Bendrais bruožais daugiau informacijos apie šiuos dalykus tikrai būtų buvęs naudingas dalykas. Toliau, kokios ryties poveikis vertinimas? ekonominės, biudžeto, socialinės ir teisinės srities požiūrių bei pagrindinių teisių ir domenų apsaugos aspektais. Jie vertinami našumo, veiksmingumo ir nuseklumo kriterijų kontekste, laikantis geresnio, e, geresnės teisėkuros gairių ir kaip tai atsilieps MVI. Mažos ir vidutinės įmonės tikrai e, būtų geresnė situacija, nes būtų didesnė konkurencija ir būtų aiškesnė teisinė padėtis e, komandiruotojų, darbuotojų. Biudžeto klausim, biudžeto aspektu yra patikti paskaičiavimai. Biudžeto, uh, pro, biudžeto paskaičiavimai yra vieninteliai paskaičiavimai pateikti šiame pasiūlyme. E, aptikome netitikimą tarp skaičių. E, skai, tarp skaičių e, pristatytų paaiškinamajame memorandume bei priedė. Ten nurodoma, kad metiniai kaštai bus apie 54 milijonus eurų, kai tuo tarpu pasiūlyme kalbama apie 50,9 milijonus eurų. Toliau, duomenų esančių poveikio vertinime kokybė ir, ir vertinimo kokybė. Pristatoma, kokiais ekspertais remtasi e, parengiant šį poveikį vertinimą. Komisija teigia, kad pasitelkia vidiniais ištekliais. Apžvalgos, kurios, kuriomis pasiremta, yra minimos, tačiau nėra jokių nuorodų ir dėl to poveikio vertinimą nebuvo lengva renkti bendrais bruožais duomenys panaudoti yra neseni. E, parengtas vertinimas yra skaidrus, paaiškinta, kaip susitikti kodėl naujos agentūros kūrimas ir ekonominis poveikis yra nesu, sunkiai susijęjami, nes, yra, nes nėra ekonominio poveikio. Nėra pateikta informacijos, kiek būtų sutaupyta lėšų ekonominių požiūrių. Paaiškinta, kad tai nepadaryta, nes trūko laiko tačiau detalesnė informacija nepateikiama. E, konsultacijų su suinteresuotų grupių atstovais rezultatai. Komisija ėmėsi pastangos konsultuoti su įvairių organizacijų atstovais Ji surengė viešasias atviras konsultacijas, domėjosi piliečių ir, ir įvairių organizacijų nuomonę apie Europos darbo agentūrą. Tačiau ši konsultacija vyko ne 12 savaičių, bet 6 savaitės, kaip paprastai numatoma. Be to, tikslinės e, viešosios konsultacijos buvo surinktos duomintis valstybių narių, šioje srityje dirbančių ekspertų ir socialinių partnerių nuomonę. Kitos konsultacijos buvo surinktos konkrečiai transporto srityje. E, tai aktualu mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes e, transporto srityje daugiausia dirba MVI. E, kalbant apie tikslinės informacijas, būtų įdomu sužinoti daugiau informacijos apie e, dalyvavusių konsultacijų atsakymus. Taip pat E, nebuvo atsiklausta konsultacijose apie terminus, ką mano dalyvė apie terminus ir įgyvendinimo laikotarpius. Taip pat, e, apie, kalbant apie, apie institucijos organizacijos aspektus, nuomonės yra labai nevienodos. Pristatyta, kad, e, problemin, kad apibrieštis, užduočių apibrieštis, kam pasirodė probleminė, tačiau nepristatoma detaliau, ką kokie organizacijų atstovai mane apie konkrečius aspektus. Bendrais bruožais tai pakankamai išsamus pristatymas ir pagrindimas dėl Europos veiksmų šioje srityje, pasiremta neseniai, nesenais duomenimis įvykusiomis konsultacijomis, nors daugiau informacijos apie, informa apie spragas būtų naudinga. E, Atskleidžiant yra nuoseklumas tarp problemos apibriešties, taip pat e, aptartų alternatyvinių scenarių, detalesni, detalesnis alternatyvius scenarių pristatymas ir galimų operatyvinių scenarių pristatymas būtų naudingas. Galima būtų geriau paaiškinti, kodėl komisijos nuomonė e, decentralizuotos agentūros pasirinkimas nėra tinkamas ir kodėl renkamas vienas ar kitas variantas, antras arba trečias variantas. Nors poveikio vertinime sekama rekomendacijomis dėl e, pažangos siekio, galima būtų detaliau pasigilinti į sudėtingą sistemą, rizikos veiksnius, taip pat galimo siner... agentūrų darbo sinergiją. Vertinimas dėl konkrečių agentūrų galėtų atskleisti naudingos informacijos. Galiausiai poveikio vertinėme įrodoma, kad buvo domėtasi šios e, suinteresuotų organizacijų atstovų nuomonę, nors konsultacijos vyko ne 12, o 6 savaitės, nors tų organizacijų atstovų nuomonės yra išsamei pristatytos tekste, kaip jau sakiau anksčiau. E, mes nagrinėjome to poveikio vertinimo silpnasias ir stipresnės vietas, bet nesigiliname į paties pasiūlymo turinį. Ačiū. Mr. Lenus, you, uh, would like to... Ar jūs norite užduoti klausimą? Labai ačiū. Labai dėkuoju šios du pristatymus. Mane sudomino tas pasirinkimas tarp A varianto. A, eilinio darbo ir B varianto priežiūros ir atsižvelgus į tas diskusijas su komisijos narė Taisen, galbūt jūs galėtumėt, gal, galbūt jūs iš dalies ir, ir paaiškinate tam tikrą tą neiškumą dėl šios institucijos uh, um, funkcijų ir galių. Iš tikrųjų, institucija, institucija, jeigu pažiūrim Google, tai yra uh, subjektas, kuris turi teisę priimti sprendimus ir užtikrinti paklusnumą. Iš karto <laughs> man akise iškyla mano motinos e, vaizdas, tai yra, kas turi valdžią ir gali priversti kažką paklusti. Taigi, Jeigu, kodėl jūs pavadinote tą subjektą instituciją, jeigu realiai tai nėra tokia institucija, kuri turėtų galę uh, Dėl informacijos teikimo labai svarbu yra pateikti informaciją ypač tiem žmonėm, kurie ketina kirsti sieną, kad jie turėtų visą reikalingą informaciją, ką jums daryti. Taigi, galvojant apie europinį lygmenį, ar padarytas poveikio vertinimas, kokiu lygmeniu geriausia tą informaciją teikti? Ar geriau tai būtų nacionalinis bū, lygmuo, ar vietinis lygmuo galbūt geriau būtų pasirinktas informacijos teikimui žmonėms? Ir, mm, dėl ponios teisant darbo, dėl, dėl e, taip pat ir tų e, finansinių sutarimų tarp valstybių. Ir toliau 14 straipsnis dėl e, sutrikdymų darbo rinkos per sieną, kad ši institucija gali e, spręsti tokius e, darbo rinkos sutrikdymus per sieną. Ką tai reiškia realiai? Ir taip pat po poveikį vertinimo, m, kokiu pagrindu yra pasirinkta tokia šių nuostatų formuluotė tekste. Ačiū. Ačiū, nepamirškite šio klausimo, kurį išdavė ponas Lenelis. Aš dabar suteiksiu žodį ponui Pirinskiui, kuris irgi užduos savo klausimus. Prašom. Ačiū. Aš noriu pasiteirauti konkrečiai mm, dėl tų argumentų, dėl tos logikos, e, kas lypi už visų tų pasiūlymų dėl nacionalinio. Um, įgyvenimo užtikrinimo. Komisijos narė Tyson savo ankstesnėse pastabose kalbėjo apie pasitikėjimą ir kelis kartus tą pakartojo, būtent tarpusavio pasitikėjimą e, tarp šios Europinės institucijos ir nacionalinių valdžios institucijų. Ir man atrodo tikrai svarbu būtų pagalvoti apie tai, kaip tai uh, Mm, integruoti tiek į šios institucijos galių ir e, funkcijų apibrėžimą ir struktūrų, įvertinant, e, pavyzdžiui, nedeklaruoto darbo platformos e, patirtį. Buvo argumentų, kad tokios platformos iš nereikia nes visa atsakomybė už e, šių klausimų sprendimą yra nacionalinėme lygmenyje. Ir pato buvo klausimas, kad realiai čia sutampa interesai darbdavių, darbuotojų ir valdžios institucijų, kad būtų laikomasi taisyklių pakankamai, sąžiningų, pakankamai aiškių, uh, E, skaidrių būdų. Ir manau, kad tai irgi turi būti integruota e, tarp šių trijų tų variantų, galvojant apie institucijos, e, tos variantus. Ir jeigu iš tikrųjų galvojame apie šią instituciją, kad tai būtų valdžios institucija, tai iš tikrųjų tai būtų svarbu ir, tai ir pasitikėjimas taip pat. Uh, Ir dabar dėl tų struktūrų aš nenoriu pernelyg ilgai kalbėti, bet man atrodo labai svarbu nepamiršti suinteresuotų šalių komiteto e, tarpininkavimo visos tos struktūros, pačios šios institucijos struktūros. Nes iš tikrųjų mm, tie klausimai, kurias dabar žiūriu, e, čia matau vienas valstybinarių atstovas, du komisijos atstovai. Kodėl yra tokie labai griežti reikalavimai dėl to, ką valstybės narės turi deleguoti kaip savo atstovo, o dėl komisijos atstovų jokių reikalavimų nėra. Toliau valdyba turi skirti vykdomai direktorių iš kandidatų, kurios pasiūlo komisija. Kodėl komisija? O kur galimybė nacionalinėms vyriausybėms e, kelti kandidatūras. Dabar suinteresuotų šalių ta darbo grupė. Vėlgi čia yra toks tarsi supratimas, kad tai bus socialiniai partneriai, kad jie, e, e, jie bus atstovami, bet reikia tada trišalio principą laikytis, reikia tada ir vyriausybių atstovo. Toliau valdymo tarybos pirmininkas, valstybių narių atstovai, kurie pirmininkautų tarybai, kad irgi būtų jie traukti į veiklą. Daug kitokių pastebėjimų aš turėčiau tikrai, bet aš tikrai nenoriu pernelik plačiai čia kalbėti. Kitas dalykas, taip, Jeigu ši institucija neturės, neturės dantų aštrių, tai vien pasiremti pasitikėjimu nepakaks, ypač tokiuose jautriuose srityse. Ir mano tada kitas klausimas būtų, ar galvoti apie tai, kaip pas, gal būtų galima pasisemti kvėpimo iš kitų sričių priežiūros struktūrų, pavyzdžiui, vartotojų teisų apsaugos. Čia sąjungos institucijų galios ginti vartotojus yra pakankamai išsamios ir tikrai daug turinio į jų įgaliojimus sudėta. Čia taip, teisingai, reikia pusiausviros, bet aš manau, kad reikia stiprinti nacionalinių institucijų galės. Uh, Mes puikiai žinome, kad krizės kontekste, visų taup, griežto taupimo politikų kontekste, tikrai tos institucijos e, neturėjo pakankamai ir iš, iš mokiškų, ir finansinių išteklių, ir logistika visa sutriko, tikrai jos labai susilpnėjo. Tai dabar reikia galvoti apie rimtą nacionalinių šios ryties institucijų pajėgumų sustiprinimą. Ir manau, kad tikrai jos būtų labai svarbios. Ir, ir ši institucija galėtų būtent paskatinti, sustiprinti tos gebėjimus, atkreipti dėmesį į tą poreikį ir, ir rekomendacijose, kurios skirtos konkrečioms valstybėms narėms, labai aiškiai turėtų būti įrašyta tokia rekomendacija. Toliau, dar kalbant apie tuo pasirinkimų sąrašą pagal ES veikimo sutartį, 81-82, man atrodo, straipsniai, gal čia būtų taikytinė, tai e, būtent tas e, sustiprintas įgyveninimas teismų bendradarbiavimo baudžiamųjų bylų srityje. Tai jeigu iš tikrųjų kalbame apie baudžiamą teisę, tai čia didžiausia problema su nedeklaruotu darbu ir, ir visų tuo peknaudžiavimu yra tai, kad uh, didžioji dalis e, turi būti nagrinėjama pagal baudžiamąjį kodeksą. Taigi, ši institucija, aišku, jeigu įsigilintumėm į visas techninės detalės, visas procedūras, e, ko, ko, tai reiktų kalbėti apie e, kaip, tai, kaip sustiprinti jų galiojimus šią srityje. Toliau trečias punktas, pirmininkė, aš dar kalbėčiau apie tą patariamąją grupę. Gal galėtumėt plačiau papasakoti apie tą patariamąją grupę? nes iš, tikrai yra labai tokia fragmentuota informacija, yra tik tai pasakyta, kad patariamojo grupė nesikiš jokių būdų į teisėkorinį procesą dėl siūlomo reglamento. Uh, Tikslas yra užtikrinti, kad ši naujoji Europos darbo institucija, jeigu ir kai ar kai reglamentas bus patvirtintas, galėtų pradėti e, realiai veikti. <laughs> Žavu, bet konkrečiai ką tai reiškia. <clears throat> You, Ačiū, ponė Harkin. Ačiū. Dėkoju prelegentams už jų pasakojimą apie šią instituciją. Aš norėčiau sugrįžti prie klausimo dėl informacijos. Taip, yra mm, informavimo koordinavimo įvairios sistemos ES lygmenių. Mes mm, būtent tikimės, labai didelius lūkesčius siejame su SSC. Dabar jeigu pažiūrėtume Europos atsakymą, socialinės apsaug, socialinio draudimo kortelę. Tai būtų pri, viena iš europinių tapatybės nustatymo priemonių, iš tikrųjų atsižvelgiant į pasiūlymus dėl ESSI ir vėlavimą, gal netgi daugiau nei vėlavimą su mm, Europos socialinio draudimo kortelė. Ar jūs galvojate, kad ši Europos darbo institucija galės realiai funkcionuoti pagal dabar veikiančias sistemas, turint omenyje, kad informacija nėra išsami? Ir Mūsų parlamento analitikė kalbėjo apie tai, kad nėra tinkamai įvertintos informacijos spragos. Komisija to neįvertino dar. Mes žinome, kad yra informacijos spragų, bet mes nežinome jų masto. Ar turint omenyje, kad tos sistemos yra tikrai tokios fragmentuotos ir neišsamios, tai mane tikrai neramina tai, kad yra naudojami tokie žodžiai kaip efektyvus, veiksmingas Europos darbo institucijos darbas. Gal daugiau pastangų visi turėtumėm sudėti į tai, kad užtikrintumėm, kad visos bazinės sistemos, kuriamis yra paremta ši idėja gerai veiktų. Tai aš norėčiau paprašyti jūsų pakomentuoti tos klausimus. Mm. Dabar dėl centralizuotų agentūrų darbo neradau jūsų jokių pastabų to klausimo. Ar jūs galvojate, kad iš tikrųjų tame įvertinime yra kažkas, kas galėtų padėti pas, pa, pa, patobulinti šį pasiūlymą? Trečias dalykas. Jūs kalbėjote apie tai, Mm, kiek kainuos personalas ir kiek kainuos pats, pats funkcijų vykdymas. Jūs sakėte, kad m, mm, pačių funkcijų vykdymas m, mm, bus daugiau nei pusė, nežinau kiek tiksliai. Jūs kalbėte apie tai, kad reikia atlikti inspekcijas vietoje. Gerai. Bet eina kalba apie asmenys, individus, kurie važiuos atlikti tas inspekcijas. Tai jeigu dabar žiūrėtumėm apie Europos darbo instituciją, tai kalbama apie pradarbiavimą, tarpininkavimą, pajėgumų stiprinimą, tai yra uh, uh, užduotis, kurioms reikia įdėti labai daug žmogiškų išteklių. Ir e, turint omenyje, kokios agentūros ir institucijos prisijungs prie to darbo, uh, Tai tas jūsų pareiškimas, kad mažiau kaip 50 procentų išlaidų bus personalo išlaidos, mane tai tikrai labai stebina. Turint omenyje, kiek funkcijų bus perimta iš įvairių kitų struktūrų, kas, kokia veikla, kai kuri bus integruota į šios institucijos darbą. Iš tikrųjų, uh, Ar buvo imtasi kokių žingsnių ir dėl tų darbuotojų, kurie dabar dirba, būtent tose struktūrose, kurios bus absorbuotos į šią naują instituciją, galvojant apie jų ateitį, kas su jais atsitiks. Ir dabar gal, taip pat prisimenant šių metų vasario 9 dieną buvo viena nuomonė, paskui vasario 20 buvo kita nuomonė, 21 diena buvo kita nuomonė, taip vis tik tai ne didelis e, laikas tarptų dvi nuomonių, tai kokie pasikeitimai įvyko per tas 10-11 dienų, kas patenkino e, reguliavimo priežiūros valdybos reikalavimus. Ačiū. Dabar pan Sankaldė komisijos vardu. Jums ilgi ir sudėtingi klausimai teko, o aš jūsų prašysiu kalbėti labai e, glaustai ir trumpai, nes mus labai spaudžia laikas. Prašau. Thank you, Madam Chair. Uh, thank you for your questions. There are three. Dėkoju už tikrai labai aktualius klausimus, kurie ir mums taip pat rūpėjo, ko mes dirbome. Aš e, dabar žvelgiu į sąrašą. Ir manau, kad čia reikia kalbėti, pažiūrėjau, apie tai, kad kokius įgaliojimus turi Europos, Europos Sąjunga tam, kad kažką galėtų daryti. Ir jūs liktai minėjote, kad e, institucijos e, veikia tam tikroje hierarchijoje ir kad reikės išvelgti į ES įgaliojimus toje hierarchijoje. Mes atlikdami vertinimą padarėme išvadą, kad tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai kalbame apie tyrimus ir sankcijas, mes negalime nieko primetinėti valstybėms narėms. Taigi, jau minėjau, kad mes taip pat galvojame apie tai, kad mūsų pasiūlymas turėtų būti proporcingas mūsų tikslams. Toliau informacija. Mes teiksime, kalbame apie informacijos teikimą tiek piliečiams, tiek įmonėms. Uh, ir apie informacijos mainus tarp valstybių narių. Ir iš tikrųjų mes turime bendrą skaitmeninį portalą, bendrus skaitmeninius vartus, kuriuos minime reguliariai mūsų vertinime. Mes nenorime dubliuoti jo darbo, Bet manome, kad tikrai daug ką dar galima būtų patobulinti tam, kad galima būtų na, užtikrinti prieigą prie tinkamo turinio. Ir pavyzdžiui, kai kalba eina apie darbuotojų komandiravimą, labai svarbu yra e, rinkti ir teikti visą reikalingą informaciją. Apie tai kalbama ir įgyvendinimo direktyvoje, ir apie tai bus kalbama ir peržiūrint ją. Be abejo, valstybės narės yra kompetentingos už atsakingos už prieigos prie informacijos suteikimą, bet ši institucija galėtų lyginti teikiamos informacijos kokybę ir užtikrinti, kad derama informacija būtų teikiama ir darbuotojams, ir darbdaviams. Todėl mes taip pat galvojame apie tai, kokiu priemoniu reikės e, šiai institucijai. Mes žinome, kad, pavyzdžiui, tam tikros turimos priemonės ne visuomet gerai veikia. Žinome, pavyzdžiui, kad e, nedeklaruojamo darbo platformoje ne viskas gerai veikia. Ir manome, kad ten reikėtų modulius pakoreguoti. Ir e, be abejo, institucijos galėtų čia dar nemažai ką padaryti tam, kad parengtų dirbą tolesniam, geresniam bendradarbiavimui įvairiose sritise. Toliau. Mūsų mintis yra, kad ši darbo institucija turėtų uh, padėti nacionalinėms institucijoms e, tinkamai reaguoti, kai iškyla kokia nors krizė, pavyzdžiui, kai Caterpillar e, įmonė neiškilo problemų Belgijoje neseniai. E, ji galėtų kalbėti, pavyzdžiui, apie tai, kaip galima būtų perkelti lėšas iš kokio nors fondo, pavyzdžiui, dužimtumo socialinių inovacijos programos į, kaip galima būtų tas lėšas nukreipti į konkrečią šalis, tam, kad būtų sprendžiamas problemos. O už politikos formavimą bus atsakinga Europos komisija. Prisitaikymo prie globalizacijos fondas ar Europos socialinis fondas, tai šie dalykai išliks komisijos rankose. Toliau ponas Pirinski. Vyriausybės laikosi bendro požiūrio, kuris buvo patvirtintas taryboje suinteresuotų šalių grupė atliks konsultacinį vaidmenį, kai ši agentūra bus įsteigta ir pradės veikti. Mes turėsime konsultacinę grupę, kuri kaip tik ir nagrinėja, su kuriais sunkumais yra susidurima praktinėme darbe. Ir da, būtent ši grupė galės pagalvoti apie tai, ko, kokiu priemonių reikia, kad viskas gerai veiktų. Bet šie dalykai nepatenka į teisėją, kurios e, sritį. Čia kalba eina tiesiog apie tai, kaip galima būtų kuo geriau pasiruošti tam, kad ši agentūra galėtų gerai veikti. Toliau biudžetas ir kiek lėšų bus skirta administracinėms išlaidoms ir kiek e, veiklai. Iš tikrųjų labai sunku yra šiuo metu um, pasakyti, kiek konkrečiai de, darbo teks šiai institucijai, kiek jį to tų funkcijų galės perimti iš nacionalinių vyriausybių, kurios šiuo metu remiasi dvišalėmis, dvišalės susitarimais. Uh, Mes pradėjome nuo kaip tokį referencinį tašką, skaitos tašką, paėmėme dabartinę situaciją. Ir po to pagalvojame gerai, jeigu pavyzdžiui per metus ši institucija turėtų atlikti šimtą patikrinimų, kiek darbuotojų ją reikėtų. Taip skaičiavome. Ir būtent tokiu metodu rėmėmės skaičiuodami galima uh, šios e, institucijos biudžetą. Be abejo, gali būti, kad e, biudžetas e, bus didesnis ar galbūt reikės ir mažesnio biudžeto, galbūt reikės ir daugiau darbuotojų, gal mažiau. Dabar apie kitas agentūras. Mes manome, matome, kad norima iš tikrųjų apie e, šią instituciją kalbėti atskirai nuo kitų agentūrų, tam, kad visiems būtų viskas aišku. Ir mes kalbame apie šios agentūros steigimą, bet nenorime kalbėti apie šios institucijos steigimą aptardami galimus pokyčius kitose agentūrose, bet nors gal tai ateityje ir bus reikalinga. Prašau, ponė Manieka Gryvė. Atsakysiu į klausimus. Vertinimas paskelbtas tikrai labai neseniai, vos prieš keletą savaičių, neklystu, ir mes neturėjome laiko perskaityti jo kol kas. Dėl kitų komentarų. Tikrai abiejų nuomonių pasirodymas skiria trumpas laikas, tačiau poveikio vertinime, kaip ir reikalaujama gairėse, yra priedas su lentelė, kur nurodyta, kaip atsižvelgta į, į, į valdybos nuomonę ir ir į pozityvę, ir į negatyvę su išlygomis. Ir šią informaciją galima rasti poveikio vertinime. Poveikio vertinime yra ir nurodytos aptariami konkretus skyriai. Mes manome, kad daugumą rekomendacijų buvo atsižvelgta, bet manome, kad buvo galima pateikti dar daugiau informacijos dėl galimo dubliavimosi bei sudarninimo ir e, institucijų darbo. Pirmininkė, ačiū. Kaip žinote, iškilo problema dėl laiko. Noriu Jūs informuoti, kad šiandien po pietų numatomas šešėlinių pranešėjų susitikimas, jis prasidės 14 valandą. Ir ekspertai, kurie neturėjo galimybės nieko pasakyti, ar jūs norite dalyvauti šešėlinių pranešėjų susitikime. Jei taip, tai visi nariai gali ten dalyvauti ir užduoti klausimus. Ir dalyvauti diskusijose su visais ekspertais. Ir dabar turite penkias minutės kiekvienas padaryti pristatymą. Ir taip pat sudalyvauti šešėlinių pranešėjų susitikime kur gal, bus galimybė visapusiškai nuodugniai informuoti visus jo dalyvius. Ir jūs ten dalyvausite, ne? Bet esate kviečiami, jeigu norėtumėte dalyvauti. Ir dabar žodis Nesai Vladen. Dabar nepradedame nuo Jan Kremers. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu tikrai trumpai, nes mano tekstas išspausdintas, visi dokumentai yra internete. Paruošiau daugiau skaidrių, bet kai, kai kurias iš jų praleisiu. Noriu aptarti tai, ką pasiūlymas numato inspektoriams ir in, in, inspektavimo tarnyboms. Pavyzdžiui, kaip šis pasiūlymas e, pa, pa, paveiktų ben, ben, bendrą inspektavimą, kelių inspekcijų e, vykdomą patikrinimą ir kaip tai, sus, kaip tai atsilieptų es teisės, jau galiuojantiems teisės aktams. Poveikia vertinime yra. Mm, remiamas įvairiais faktais ir duomenimis ir todėl reikia, reikėtų pasidžiaugti tuo, kad suskaldytos ir išsklaidytos kompetencijos atskirai dirbančių institucijų ir struktūrų, ne tik nacionalinių, bet ir ES mastu, ypač darbo jėgos judumo srityje. E, ir tikrai reikia žengti žingsnį ir tą susiskaldimą įveikti. Dar vienas dalykas. Tos iniciatyvos pagrindinis tikslas, to reikėjo jau prieš 30 metų, kaip ponas Junkeris sakė, užtikrinti e, sažiningumą vidaus rinkoje. Tai reiškia, kad čia, per šią iniciatyvą mes turėtume sustiprinti nacionalinių kompetitingų institucijų gebėjimus, kurios dalyvauja bendroje veikloje ir manau, kad komisijos užmojai čia pernelyg kuklus. E, kalbant apie kitas mm, es teisės aktų sritis, kai institucija nustato, kad yra pažeidimas ir kad reikia, kad tyrimą turi atlikti nacionalinės įgaliotos institucijos, tai kitose srityse tos institucijos turėtų jos ir perduoda įgaliojimą veikti. Ir būtent to stinga šiame pasiūlyme. O tai labai svarbu. Jei vertintume atliktų inspekcijų patirtį ir bendras inspekcijas, matysime, kad inspektorių galiojimai yra riboti, ypač jeigu, jeigu jie nori veikti teritorijoje už nacionalinės teritorijos ribų keliose sitise socialinės apsaugos, taip pat e, neegzistuojančių pašto dėžutės įmonių veikloje. Inspektoriai dažnai susiduria su neegzistuojančia veikla ir žmonės, pavyzdžiui, sako, mano įmonė yra įsteigta kitoje, kit, kit, kitoje komunoje, kitoje teritorijoje, kur jūsų įgaliojimai jau nebe, nebesekė. Nacionalinėms institucijoms reiktų bendradarbiauti, tai tikrai labai svarbu. Kitas susijęs klausimas. Nėra sankcijų, baudų politikos, ji nėra išsamei uh, apgalvota, jei e, panagrinėsime atskiras rytis ir su kuo bandome kovoti. Pavyzdžiui, e, įsisteig, piknaudžiavimai įsisteigimo laisvė. Yra tokių piknaudžiavimų, e, piknaudžiavimas laisvė teikti paslaugas ir darbo jėgos judumo laisvė. Nėra kovos su piknaudžiavimais politikos. Ypač jeigu kalbame apie administracinės baudas, viskas kažkur pranyksta. E, viskas pranyksta pašto dėžutėse. Ir būtent tokios situacijos mes nenorime. Aš tuo ir apsiribočiau, pirmininkė, visi kiti aspektai yra aptarti mano pasisakymo tekste. Ačiū. Vanessa Laden, kuri atstovauja Ramble Consulting. Ji kalbės apie poveikį eurės sistemai. Ačiū pirmininkė. Noriu priminti, kas yra eurės Europos užimtumo tarnybų tinklas įkurtas 93 metais, jo tikslas skatinti judumą Europos darbo rinkoje. E, ši institucija teikia informaciją, konsultacijas bei e, da, veikia kaip tarpininkas tarp darbo ieškančių asmenų ir e, darbdavių. Tai yra euras. Manęs paprašė pas, e, pasigilinti, kaip ši darbo, Europos darbo institucija nauja paveiks eurės darbą. Visų pirma, siūlomi pakeitimai kokius e, pokyčius pajus eurės keturiose sritise. Visų pirma, e, bus sukurtas naujas interfejsas. Europos koordinavimo biuras, dabar veikiantis komisijos, e, komisijoje bus priskirtas darbo institucijai, o Europos koordinavimo biuras atsakingas už horizontaliasias E, paramos konsultavimo tarnybas jaures. Šis biuras koordinuoja eures darbą, tai organizuoja mokymus, konsultacinę informavimo veiklą. Visa tai uh, bus naujosios institucijos įgaliojimų dalis. Taip pat bus padarytos atsakomybės už eures portalą. Uh, viskas, kas susijęs su to portalo turiniu ir e, projektavimu bus patikėta darbo institucijai, darbo agentūrai, o kiti aspektai pasiliks komisijos e, įgaliojimus rytis. Toliau stebėsena. Šį vaidmenį atlieka komisija ir valstybės narės duomenys, apie, jo, je, čia nagrinėjame į duomenys apie darbo jėgos judumą, o atsiradus nauja institucija už tai bus atsakinga naujoji agentūra. Norit aptarti šio pristatyto pasiūlymo naudą eures sistemai ir paskui aptarti kai kurias rekomendacijas ateičiai. nauda, kokios naudos tikėtis. Gerai tai, kad, at, kad bus bendras įsipareigojimas siekti bendro tikslo kelių ES institucijų. Taip pat vyks informacijos mainai, pažangiosios praktikos klaida, teikiama informacija ir koordinavimas valstybėms narėms. Našumas Manome, kad bus naudos našumo srityje. Eures taps vieno langelio e, vieta, kur bus visa informacija. Didesnio našumo pasieksime ir per sinergiją įgyvendindami bendrus projektus. Taip pat atsiras erdvės horizontaliai horizontalios e, rem, horizontalaus remimo veiklai, kurią šiuo metu vykdo Eures. Nes atsiras sinergija su kitomis institucijomis, pavyzdžiui, mokymų srityje. Eures E, informacijos, duomenų sistemose esanti informacija, gyvenimo prašai yra neišsami, atsiras naujų informacijos šaltinių ir išteklių ir eurės galės daugiau dėmesio skirti stebėsenai, rūpintis, kad e, e, eurės svetainėje, interneto svetainėje būtų publikuojama daugiau informacijos, kad valstybės narės imtųsi užduočių tenkančių joms ir mm, skelbtų Eurės svetainėje apie atsirandančias e, laisvas darbo vietas. Našumo srityje e, galėsime daugiau pasiekti išplė, išplėtoję Eurės portalą, pavyzdžiui, sukūrę naują skyrių skirtą e, gyvenimo ir darbo sąlygoms. kokiu dar pranašumu atneštos agentūros įsteigimas. Darbo jėgos judumas, e, daug, didesnis matomumas bus užtikrintas eurės e, organizacijai, nes, kaip konstatuojama apie euras parengtose ataskaitose, e, jos matomumas nėra tinkamas informacija apie ją nėra plačiai paskleista. Ką dar reikėtų apsvarstyti? Kokie klausimai kelia susirūpinimą? Atsiras papildomas interfejsas. Ir iškyla grėsmė, kad dubliuosis funkcijos reikia koordinavimo ir patikslinimo papildomus vaidmenis. Tai ypač svarbu, kai kalbam kai ma, įsivaizduojame eurės kaip NPS dalį, Europos viešojo žimtumo tarnybų dalį. Taip pat nacionaliniai koordinavimo biurai šiuo metu yra eurės dalis. Tai bus patikėta naujai e, institucijai dar vienas svarstytinas klausimas - logistika ir atsakomybės padalinimas e, geografinėje teritorijoje. Į tai taip pat reikia atsižvelgti. Reikia padalinti atsakomybę už portalą. Į tai, taip, tą taip pat reikėtų apmastyti ir pagalvoti, kaip tai bus tvarkoma. Uh, aiškumas, tikslumas, reikia tikslesnės informacijos, ar euras skiriami ištekliai bus toliau didinami ir stiprinami. Finansinis valdymas. Reikėtų vengti e, padidintos finansinės naštos valstybėms narėms. Mano rekomendacijos, mūsų parengtos rekomendacijos susijęs su visais šiais aspektais ir trumpai aptartos uh, jums išdalintame e, susijusiame dokumente. Ačiū ir prieš sutikimą. Teikdama žodį paskutiniam prelegentui, aš noriu pasakyti, kad SP5G3 65 e, e, vyks šešėlinių uh, susitikimas, kvesniai prelegentai ten irgi dalyvaus nuo 3, nuo 3 valandos, taigi galėsite užduoti klausimus tiesiogiai jiems ten, galėsite gauti tiesiogiai atsakymus ten, nes mūsų posėdės tuoj turės baigtis. Jie pažadėjo ateiti į tą susitikimą ir atsakyti jūsų klausimus taip pat. Taigi dabar žodį suteikiu paskutiniai prelegentiai Alenvos iš Maastrichto universiteto, e, kurio specializacija Europos agentūros. Taigi, prašom, labai trumpai prašyčiau. Oh, this one, yes. Thank you very much. What I have been... Labai ačiū. Šią analizę iš esmės aš e, pasiremiau bendrų požiūrį į Europos agentūras, kuris buvo patvirtintas 2012 metais ir jų ES institucijų. Aš pažiūrėjau į palyginamą į agentūrų požiūrį ir aš savo pasisakymę noriu sutelkti dėmesį visų pirma į pavadinimą, po to į suinteresuotų šalių vaidmenį ir galiausiai aš panalizuosiu esamas struktūras ir kaip Europos darbo institucija mm, toje struktūroje atrodys. Vasilinaras jau kalbėjo apie pavadinimą, kodėl valdžios institucija. Geras klausimas, iš tikrųjų, pasiremiant bendruoju požiūriu. Bendra, bendrasis požiūris konkrečiai ir buvo 2012 metais patvirtintas ir ten buvo susitarta kad ateityje agentūros bus vadinamos agentūromis. Tai aš manau, kad iš tikrųjų galvojant apie e, šios agentūros pavadinimą, e, gal iš tikrųjų norėt, tumėm valdžios institucijos, bet jeigu pažiūrėtumėm į bendrą tą požiūrį susitarimus, tai ji turėtų būti vadinama agentūra. Tai tokia bendro pobūdžio pastaba pradžiai, primenant jums, dėl ko jūs visi susitarėte. E, čia aš tą dalį praleisiu, bet aš mielai atsakysiu jūsų klausimus vėliau. Jei pageidausite dabar, kas yra tokio ypatingo dėl šios Europos darbo institucijos, tai yra suinteresuotų šalių vaidmuo. Agentūros dažnai suinteresuotos šalis įtraukia į valdymo tarybą, kai kur suinteresuotos šalis mm, nusprendžia, kad suinteresuotos šalis bus tam tikroje ad hoc struktūroje, kuri būtų prijungta, bet netiesiogiai dalyvautų valdyme. O čia yra sudaryta tokias suinteresuotų šalių darbo grupė, kurioje dirba suinteresuotos šalis. Ir tai yra e, šios Europos darbo agentūros dalis, neatsiejama dalis kaip tokia. Taigi, tuo ši agentūra skiriasi nuo kitų Europos agentūrų. Toliau ponas Pirinskis apie tai jau kalbėjau, tai yra būtent sudėtis, sudėties klausimas. Ar Reikia mm, toje suinteresuotų šalių darbo grupėje ir kitų dar narių dalyvių, e, būtent e, galvojant apie valstybių narių atstovus, komisijos atstovus, e, tai kad su anšuotų šalių ta grupė, kaip yra sudaryta, kad ta trišališkumo funkcija galbūt prarandama. Bet aišku, reikia nepamiršti ir įsipareigojimo socialiniams partneriams iš tikrųjų tai gali būti galbūt e, traktuojama kaip pozityvu, kas dabar pasirinkta. Vis tik tai, jeigu būtų laikomasi suinteresuoto šalių e, grupės e, to varianto, nežinau, Nesuprantu, kodėl komisija turėtų būti atstovaujama toje darbo grupėje. Ir toliau dėl pirmininko dėl to, kur suinteresuotų šalių grupė galėtų sutikinėti. Jeigu pažiūrėtumėme kitų agentūrų, suinteresuotų šalių darbo grupės ar, ar, ar kitokias struktūras, uh, Mm, matytumėm, kad suinteresuotų šalių darbo grupė yra paliekama savo ruoštų dirbti, jie patys susirenka, patys nusprendžia, kur ir kaip tai daryti. Ir savo pas, tekste raštu aš esu pateikusi pasiūlymų, kaip reikėtų keisti e, dabar siūlomas nuostatas. Na ir galiausiai dėl esamų struktūrų pavyzdžiui, techninis komitetas dėl laisvo darbuotojų judėjimo, dėl to, toliau komitetas dėl um, komunitų darbuotojų, taip pat Europos platforma dėl nedeklaruoto darbo. Visą tai būtų integruota, toliau socialinės apsaugos sistemų trys grupės taip pat. Ir kaip kiti kiti prelengentai kalbėjo ir Europos koordinavimo biuras taip pat jo funkcijos būtų perimtos, kas dabar atliekama komisijai. Europos darbo agentūra visą tai apimtų, perimtų liktų socialinio apsaugos sistemų koordinavimo sistema, patariamasis komitetas dėl socialinių sistemų koordinavimo, patariamasis komitetas dėl laisvo darbuotojų judėjimo ir taip pat tas organas, kuris iš vis nepaminėtas pasiūlyme, bet kuris egzistuos, taigi pasiūlyme tiesiog nieko nepasakyta, bet, na, kadangi nieko nepasakyta pasiūlyme, tai galvotumėm, kad išliktų tas, tai yra darbo inspektorių e, komitetas. Taip galim daryti prielaidą, kad jis ir toliau egzistuos savarankiškai. Taigi štai koks būtų vaizdas, kokia būtų pridėtinė šios e, Europos darbo agentūros e, vertė, mm, tai galvotumėm, kad ji galėtų supaprastinti dabar galiojančią struktūrą iš tai, ką, ką aš dabar rodau ekrane. Uh, raudonai apibriešta, tačiau vis tik tai nėra aišku, kaip iš tikrųjų e, tai bus padaryta, kiek Europos darbo agentūra sėtųsi su dabar egzistuojančiomis struktūromis. Ko pažiūrėtume į jos užduotis, kai kuriais atvejais tos užduotis persidengia ir nėra visiškai aiškiai tai apibriešta pasiūlyme, kaip viskas bus ateityje. Ir dabar mano išvados. Uh, pagal savo analizę aš galvoju, kad reikia paaiškinti ir, ir užduotis, kurios numatomos, ir taip pat konkretizavimą tų užduočių, bet taip pat reikėtų paaiškinti ir institucinę visą sąrangą, kaip struktūros visas atrodys. Taip, Europos darbo agentūra padės supaprasinti kažkiek institucijų visą struktūrą, bet ar pakanka to, kas yra pateikta pasiūlyme. Ypač aš čia kalbėčiau apie Mm, jos santykius su administraciniu komitetu dėl socialinius apsaugos sistemų koordinavimo. Tai čia klausimas, ar dabar jau atėjo laikas mm, nuodugniau peržiūrėti visą institucijų sąrangą. Aš suprantu tą dėl tos administracinės komisijos, kolega apie tai kalbės plačiau po pietų, aš nesu darbo teisės specialistė, aš taip supratau suprantu, kad tai, ta, ta komisija tikrai veikia puikiai, labai gerai dirba ir niekas nenori jos už tai liesti, aš tą suprantu, bet galbūt atėjo laikas um, pagalvoti ir apie um, nuodugnesnį, dramatiškesnį institucijų sąrangos uh, pertvarkymą. Čia galima būtų galvoti apie tris variantus uh, ar, pavyzdžiui, Europos darbo agentūra būtų ta visą apimanti agent, Europinė agentūra, galbūt kažkas baimintųsi tokios struktūros, bet jeigu taip, jeigu tokia struktūra būtų pasirinkta, tai reikėtų galvoti apie santykius tarp šios agentūros ir valstybių narių ir kompetencijų, kurias dabar valstybės narės turi. turi. Galbūt administracinė komisija galėtų būti ta visą apimanti organizacija. Tai tikrai įdomus toks organas iš Europos teisės požiūrio taško yra prijungta iš dalies prie komisijos, pakal reikėtų ir šią sąrangą peržiūrėti. O gal reikėtų dabartinius Europos darbo agentūros numatomus įgaliojimus siaurinti, kad ji būtų daugiau tokia darbo inspekcijos agentūra? Uh, Jeigu pažiūrėtume Europos darbo agentūros užduotis numatomas, mm, jos yra platesnis nei komisijos pirmininkas Junkeris buvo numatę savo e, įžangos kalboje, tai galbūt iš tikrųjų reikėtų peržiūrėti tai, kas yra numatoma Europos darbo agentūrai, kad reikėtų tik tai mm, apsiriboti priežiūrą ir e, teisės aktų gyvenimo užtikrinimu gal reikėtų žiūrėti e, būtent į tą pusę. Ačiū. Dėkoju, tai buvo tokios trumpos prezentacijos, sutrumpinti pasisakymai. Dėkoju. Ir atsiprašau iš šią situaciją. Bet noriu dar kartą pakartoti, kad kviečiame visus, ne tik Europos parlamento ir Europos šio komiteto narius, kviečiame uh, dalyvauti susitikime, kuris prasidės antrą valandą. Tas susitikimas vyks ASP pastate penktame aukšte salėje G365. Ir tenai visi galėsime pavendrauti, užduoti savo klausimus ir gauti daugiau informacijos apie jūsų atliekamą analizę. Na kągi, visiems dėkoju. Aš tikiuosi, kad šis e, mūsų darbo tvarkės punktas buvo naudingas visiems. Kitas posėdis vyks birželio 7 dieną nuo 9 valandos iki 12.30. Dėkoju ir e, malonios popietės visiems.